Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie. Labas rytas. Norėčiau pasveikinti visus susirinkus į mūsų posėdį, mėly kolegos, ponios ir ponai. Visų pirma, um, Dėl koordinatorių sprendimo balandžio 7 ar vakar įvyko koordinatorių posėdžiai. E, e, dokumentai su posėdžių rezultatais buvo jums išplatinti. E, jeigu iki pusės pirmos negausiu jokių pastabų, tai bus tie protokolai patvirtinti. Na, dabar balsuosime dėl Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimo. MPL komitetas parengė pranešimą, pranešėjas yra Davor Šklerats.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 Dann kommen wir zur Abstimmung. Gerai, tai dabar pradėkime balsuoti. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. Tryliktas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. Keturioliktas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. Penkioliktas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmestas. 16. kas už, prieš, susilaiko atmestas. 17. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 18. kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 19. pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas, kas už, ar 17 pakeitimas buvo primtas. 17 nebuvo patvirtintas. Taigi dar kartą balsuokime. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Pasitikrinkime. 19 pakeitimas, antroji dalis, pradedame balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 14 už, 27 prieš, vienas susilaikė atmestas pakeitimas. 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dėl 49 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 25 už, 16 prieš, vienas susilaikė. Tikrai buvo būtinas patikrinimas. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 60. Kas už, prieš, susilaiko primtas. 61. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 61. Pradedame balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. 18. Baigiame balsuoti. 18 už, 25 prieš, niekas nesusilaikė. Atmestas pakeitimas. Toliau 62. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. 63. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko primtas. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Na, o dabar baigiamasis galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 41 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Ir dar pridėkime vieną balsą. Tai 42 už, taigi e, tikrai e, sveikiname pranešėją Šklevič. Thank you. So, ich komme nun zur Vorstellung des Berichts und den Empfehlungen der Kągi, dabar eikime prie aukšto lygio darbo grupės dėl konflikto zonų. Kaip žinia, ši grupė buvo suburta po to, kai e, nukrito Boeing 777 2014 m. Liepos mėnesį. Ir nukritus šiam lėktuvui e, žuvo 298 žmonės, daugelis jų iš Niderlandų. Na ir praėjusiu metu, lapkričio mėnesį, e, buvo patikta šio grupės ataskaita. Ponas Ky taip pat dalyvavo, pristatant tą ataskaitą, sakė, kad yra įvairių spragų nacionalinėse saugumo sistemose. Ir būtų dabar labai įdomu sužinoti, kas siūlo aukšto lygio darbo grupę. Taigi, ponas Ky, prašom žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man labai didelė garbė e, Jums pristatyti šios darbo grupės darbo rezultatus. Iš esmės, e, darbo grupė buvo įkurta, kaip paminėjote, ponia pirmininkė, po tragiškų įvykių Ukrainoje 2000. 15 metais. Ir mes bandome apibrėžti veiksmus, kurių reikėjo imtis e, Europos lygmenių, siekiant išvengti pavojų. Žinant, kad dėja pasaulis šiandien nėra saugesnis negu buvo vakar ir visai įmanoma, kad gali kilti naujų grėsmių palygintinų su Ukrainos nelaime. Taigi mūsų pareiga yra galvoti, kaip užkirsti kelią busimoms tragedijoms tokio pabudžio. Ši darbo grupė dirba daugiau kaip tris mėnesius. Pagrindinė galutinė ataskaita pateikta komisijos nariui Bults kovo mėnesį ir taip pat buvo nusiusta pirmininkaujančiai Olandijai kad ji būtų aptarta tarybos darbe reformuojant ES reglamentą, pagrindinį reglamentą, kurį jūs analizuosite taip pat. Ir taip pat apsvarstyti rekomendacijas, įvertinti rekomendacijas, kurias pateikė Olandijos tyrimų komisija. Šią darbo grupę sudarė Europos komisijos MOVE ir HOME direktoratų atstovai, išorės veiksmų tarnybos atstovai, ypač kariniai išorės veiksmų tarnybos darbuotojai ir taip pat e, žvalgybos ir informacijos centras ES. Buvo valstybių narių atstovai ir taip pat, kas yra įdomu, tiek civilinės aviacijos, tiek žvalgybos tarnybų dalyvaujančių dar, tame darbe atstovai. Oro linijų atstovai, taip pat ESA atstovai. Pirmininkavo Raimond Beržaman, kuris buvo generalinis ICAO sekretorius iki praėjusių metų ir, kaip žinote, buvo labai aktyvus dirbant šią temą. Kągi mes aptarėme ir ką nustatėme. Pirmiausia, pamatėme, kad situacija valstybės narėse e, yra labai įvairi. Iš tiesų labai nedaug valstybių narių gauna karinę žvalgybinę informaciją apie galimus pavojus. Ir tos valstybės turi dedikuotas rizikos vertinimo tarnybas, kurie dirba kartu su civilinės aviacijos tarnybomis ir karinėmis žvalgybos tarnybomis apskritai. Daugumoje šalyje taip nėra Europoje, nes negaunamos karinės žvalgybos informacija ir nėra tokių rizikos vertimo tarnybų. Taip pat e, pamatėme, kad ne visos valstybės narės turi gebėjimų e, sustabdyti jų oro linijų skrydžius į pavojingas zonas. Kai kurios valstybės turi tokius gebėjimus, ypač tos, kurios turi rizikos vertinimo tarnybas ir galimybę gauti žvalgybinį informaciją, tačiau didžioji dauguma kitų šalių ES neturi tokių, tokių pajėgumų ir jos pasikliauna kažkuo kitu. Nereikia apibūdinti, kas tas kažkas kitas, e, kas pasakytų jiems, kad yra pavojus, kad jiems būtų imtasi veiksmų. Šioje darbo grupėje daug diskusijų vyko dėl nacionalinių vežėjų savokos. <clears throat> Galima sakyti, kad tas pavojus, kurį ar pavojus, kuriamis susidurėjo vežėjai iš vairių valstybių skiriasi. E, anksčiau matėme, kad teroristų veiksmai dažnai nukreipti prieš tam tikrą šalį. Tačiau e, bendroje aviacijos rinkoje vis daugiau nacionalinio vežėjo savoka nebevyrauja. Ir kaip jūs vis minėjote, pana pirmininkė, Malazijos oro linijų skrydyje daugama keleivių buvo Olandai dėl bendrų e, skrydžių kodų galima pirkti KLM bilietą ir skristi Malazijos oro linijų skrydžių. Taigi ta savoka dėl nacionalinių vežėjų apsaugos e, yra šiek tiek neaiški Europoje. Tokia dviprasmiška. Ir tokiu būdu turime pripažinti, kad rizika, su kuria susiduria, pavyzdžiui, British Airways, France ar Lufthansa, skiriasi nuo pavojų, kurie kyla kitiems, kitų šalių vežėjams dėl tų šalių dalyvavimo įvairios konfliktuose pasaulyje. E, labai daug laiko grupė aptarinėjo tai, kad jeigu aš turiu tokią štai informaciją apie riziką, ar tai yra pavojus vėliavai Europos Sąjungai, ar tai yra pavojus keleiviams, kaip traktuoti visą tai. Ir iš esmės to darbo išvada buvo tokia. Mes pripažįstame tą faktą, kad gali būti bendrovių oro linijų, kurios turi didesnį rizikos profilį negu kitos. Tačiau taip pat matome, kad yra minimalus grėsmės lygis, kuris yra vienodas visiems ES piliečiams ir būtent su tokiu pavojumi reikia susidoroti ir darbuotis. Taip pat nustatėme, kad Kartais reikia reaguoti labai greitai. Galiu pateikti pavyzdžių, su kuriais sudarėme per praėjusius du mėnesius. Pavyzdžiui, kai pateikėme įspėjimai dėl bandomųjų raketų paleidimo, pavyzdžiui, Irane, tai nėra konflikto zona, tai nebuvo laikoma pavojinga zona skrydžiams, tačiau vis tiek buvo tam tikrai balistinių raketų bandymai, kurie buvo atlikti be įspėjimų tarptautiniai bendruomeniai ir ypač civilinės aviacijos e, tarnyboms. Taigi ką daryti? Ar turime laiko apie tai pagalvoti, susiekti su Irano valdžia, ar turime keletą savaičių, porą dienų ar porą valandų? Manau, kad tokiais atvejais turime tik tai porą valandų ar netgi minučių, kad įspėtume įvairias oro linijas dėl esamų pavojų. Taigi tos temos, kurias aptarėme darbo grupėje, buvo tokios, ar visos valstybės narės gali dirbti kartu, kur sukurtų bendrą pavojų vertinimo, ES pavojaus vertinimo sistemą. Ar mes ir toliau dirbsime kaip šiandien atskirai visi? Antras klausimas. Kas turėtų skleisti informaciją apie pavojus ir kaip? labai svarbus. E, Klausimas yra, kas yra už ką atsakingas, jeigu įvyksta nelaimė ir kažkas žinojo apie riziką, bet ta informacija buvo paskleista ar ne, kas yra atsakingas už šią informaciją, už tai, kas su ją buvo padaryta. Na ir pagaliau, kaip minėjau anksčiau, ar galime apibriežti tam tikras kritiškas procedūras. Taigi vaizdas yra labai sudėtingas ir aš dėl to atsiprašau, tačiau principai yra labai paprasti. Visų pirma, darbo rūtė sutarė, kad visi mes esame pasirengę dirbti kartu, visos šalis yra pasirengusios dirbti kartu, kad parengtume bendrą ES rizikos vertinimą. Ir tai reikėtų daryti e, HOME generalinio direktorato rėmose tai jau buvo e, tikrai labai svarbus proveržis, e, kuomet visos valstybės narės, įskaitant tos, kurios yra turtingiausios, e, karinės žvalgybos prasme sutiko pateikti visą informaciją į bendrą katilą Home generalinio direktorato globoje ir analizuoti riziką ir pateikti bendrą rizikos vertinimą. Taip pat sudarėme kad šio rizikos vertinimo rezultatas būtų skelbiamas EASOS kaip informacinėme biuletenyje, kuris būtų skirtas visoms valstybėms narėms ir oro linijams, kad jos būtų įspėtos apie galimas grėmės, grėsmės civiliniai aviacijai, skrydžiams virš tam tikrų zonų. Taip pat sutarėme, kad oro linijos yra atsakingos už šios informacijos panaudojimą ir e, savo sprendimų prieimimą. Ar jos turi procedūras vertinti tą tai rizikai, ar turi švelninančias priemonės ir taip toliau ir taip toliau. Manau, kad tai buvo pozityvus grupės darbo rezultatas. Mes taip pat apibrėžiame kritinių atvejų mechanizmą kuomet e, jeigu neturime laiko e, suburti darbo grupės su Home generaliniu direktoratu, galima greitai atlikti konsultaciją su valstybėmis narėmis per tinklą, inter, panaudodami internetą ir galima parengti kritinių atvejų e, informacijos biletenį, kurį paskelbtų ESA. Aš labai džiaugiuosi šiuo rezultatu, nes Pradėjus diskusijas nebūtinai buvo galima numatyti tokį pozityvų rezultatą. Skirtinga, skirtingų tarnybų atsakomybė. Mes rekomenduojame, kad kiekviena valstybė narė įkurtų nacionalinę sistemą rizikai vertinti. Kai mes tik gauname informaciją apie pavojų, Jis turi būti apdarojamas vyriausybinių tarnybų, apertas juose, taip pat apertas oro linijoms. Valstybės narės turi dalytis informaciją, kurią gauna iš žvalgybos tarnybų su kitomis valstybėmis narėmis. Ir kai vyksta kritinis atvejis, valstybės narės privalo reaguoti greitai pagal ESA patarimus Europos komisijos atsakomybė yra sukurti bendrą ES rizikos vertinimo mechanizmą. E, tai yra daroma HOM generalinėme direktorate. Tai yra operatoriai taip pat gali turėti informacijos, kurią mes prašome juos pateikti nacionalinėms tarnyboms arba ESAI arba tinklui. Ir ką sakiau anksčiau, būtent operatorių atsakomybė yra atlikti savo rizikos vertinimus ir priimti būtinus sprendimus dėl to, ką reikėtų daryti. ONS skelbs informaciją ir inf rekomendacijas e, pagristas bendra ES rizikos vertinimo mechanizmo e, informacija ir e, imsis vadovauti tam kritinių veiksmų mechanizmai. Taigi ši darbo grupė e, buvo tik tai dalis valstybių narių atstovavimą. Dabar reikia pradėti gyvendinti tuos veiksmus. Mūsų planas yra pateikti šias rekomendacijas valdybai, kuri susirinks birželio mėnesį ir ten 28 valstybės narės yra atstovaujamos. Kai tik tai gausime žalę šviesą, pradėsime jas įgyvendinti praktiškai, tai reiškia, kad mums reikia investuoti į informacinių technologijų infrastruktūrą, atlikti testavimą, sukurti tinklą ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau, na, aš manau, kad čia yra lengva šio reikalo pusė. Panaudosime informacinius biletinius, kuriuos jau dabar naudojame, teikiant saugumo informacijos klaidai. Ir tai yra gerai žinomas mechanizmas, kuris veikia gerai. Taip pat norime įsteigti greito reagavimo mechanizmą kritiniams atvejams, kad galėtume teikti patarimus e, keurą parą kiekvieną dieną. Taip pat aš norėčiau paprašyti jūsų paramos vienam dalykui taip pat. Mes keičiame pagrindinį reglamentą, kaip sakiau anksčiau. Ir po šios darbo grupės darbo rezultatų mes siūlome naują straipsnį, kuriame e, įvardėjome šį mechanizmą. Tikiuosi jūsų paramos e, priimant šį pakeitimą, nes darbo grupėje sutarėme, kad e, taryboje kartais sunku sulaukti pozityvaus rezultato. Kai kurios valstybės narės, kurios darbo grupėje dėl to pritarė, dabar tarybos darbo grupėje šiek tiek abejoja. Tai yra e, kolektyvinės pastangos iš mūsų visų pusės ir aš tikrai e, lauksiu jūsų paramos, nes šią temą negalime savo leisti nedirbti europinių lygmenių ir neskleisti informacijos, kuri sumažintų aviacijai kylančius pavojus. Ačiū uždėmesi ir dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū ponui Ky už šį pasakojimą. Be abejo, jūs e, tikrai e, gausite visokiojopą mūsų e, paramą. Mes esame irgi įsitikinę, kad reikia europinio sprendimo. Dar noriu pasakyti, kad pas mus turėjo atvykti ir generalinio e, Home direktorato atstovai, atsakingi už migraciją ir vidaus reikalus. Ponas Avrapolus už tai atsakingas. Na ir generalinis e, Home Direct, e, Matijas Rūtė yra generalinio Home direktorato vadovas ir jis mums kuo puikiausiai pažįstamas. Uh, Panas Wim van der Kamp, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Jūs turbūt suprantate, kad aš, kaip Europos parlamento narys iš Niderlandų, ypač domiuosi šios katastrofos e, tyrimu. Ponas Ky sakė, kad Avarija įvyko 15 metais, ne, įvyko 2014. Būkite atsargus taip kalbėdami, nes nukentėjus e, žuvusiųjų aukos, atsiprašau, žuvusių artimieji, e, jie labai laukia tolesnės informacijos. Vis dar vyksta diskusijos apie e, tai, ką radarai parodė Rusijoje, Ukrainoje ir panašiai. Aš nežinau, ar jūs dabar jau galite apie tai pakalbėti, bet jeigu turite kokios nors informacijos, kuri galėtų šiek tiek uh, nuraminti žmonės e, ir jų lūkesčius patenkinti, galbūt tą ir darykit. Bendrai galiu pasakyti, kad darbo grupė gerai padirba, bet kaip ir dažnai, kad būna Europos mastu, visi priimti dokumentai m, turi būti pirmiausiai gyvendinti, apie tai turime kalbėti. Turiu klausimą dėl EASA kompetencijų. Ponas Kyja apie tai kalbėjo. E, reikia pasirūpinti, kad Marinesku savo pranešimės daug dėmesio skirtų jūsų išvadose išvardintiems pageidavimams. Tolesnis klausimas būtų toks, o kaip bus su finansiniais ištekliais? Ar gausit papildomų pinigų? Ar užteks dabartinio biudžeto? Man susidaro įspūdis, kad EASA turi uh, viską padaryti su turimais pinigais, bet ar to pakaks? Tai yra labai svarbu žinoti. Pirmininkė, iš tiesų, vidaus reikalų generalinis direktoratas. Kodėl jis pasirinktas? Kodėl ne transporto generalinis direktoratas? Aš norėčiau apie tai sužinoti. Transportas yra transportas, kaip ten bebūtų. Ir jeigu kalbam apie kompetencijų paskirstimą, Mes e, taip padarome labai daug, bet e, staiga tyrimas yra skiriamas vidaus reikalų generaliniam direktoratui. Keistas toks darbo padalymas. Tiek kol kas galiu pasakyti, ačiū už viską, ką padarėte ir tikiuosi, kad ateityje tokių katastrofų nepa, nebematysime. Bedylė. Ačiū Robert Zylė. Dėkuoju, ponė Ky, už labai išsame ataskaitą. Jūs papasakojate, ką padarėt ir pateikėt pasiūlymą, kaip toliau mes galėtumėm dirbti su EZA reglamentu. Vim ką tik kalbėjo apie tai, kad MH17 tyrimas pateko į ypatingas aplinkybės. Ir man pačiam gana painu, vakarų rimtoje žiniasklaidoje vis dar iškyla liudininkų sakančių, kad e, ne, jie matė, kad e, E, ta raketa nei žemės pakilo, kito lėktuvo buvo paleista. Keisti tokie pareiškimai. E, tyrėjai jau paskelbė savo išvadas, aišku, jie tai darė labai atsargiai, bet kai matome tokius liudininkų pasakojimus, tai Olandijos piliečiams galvose tik painiava atsiranda. E, dabar, kai kalbam prie jūsų darbo grupės metodų, aš įsivaizdavau, kad didžiausia ES valstybė, turinti didžiausią žvalgybą, turi būti surinkusi informacijos apie riziką tam tikrose mūsų žemynų zonose. Bet kartais turbūt informacija jūsų sistema nepatenka. Kas gali įvertinti, kaip informacija cirkuliuoja ir kaip informacija gali būti per EASA platinama kitose sistemose. EASA vertina daug visokiausios informacijos. Jeigu jūs tą informaciją uh, E, valstybių narių civilinės aviacijos administracijai suteiksite arba pačioms avialinijoms, jos nebūtinai galės tą informaciją įvertinti, nes ji bus karinio pobūdžio. Kitas dalykas, jūs pasakojote, kaip valstybės narės galėtų keistis informaciją ir kaip avialinijos galėtų keistis tarpusavį informaciją. O kaip bus su ne ES valstybių narių avialinijomis? Uh, Esmėgi ta, kad ES piliečiai skraido ne tik su ES avialinijomis ir su Malazijos avialinijomis ir su e, kitokiomis, e, todėl kaip mes užtikrinsime, kad ir jos gaus reikalingą informaciją. Toks mano klausimas. Ačiū. Zina Maisner. Liberal. Labai ačiū. Liberalų frakcijos vardu norėčiau padėkoti už šią ataskaitą. Iš tikrųjų, jūsų prezentacija buvo tikrai puikiai, naudinga ir mūsų busimam darbui. Uh, Robert Zilė jau teiravosi dėl trečiųjų šalių. Ir iš esmės noriu pasakyti štai ką. Valstybės narės turėtų keistis informaciją apie kylančią riziką. Valstybės narės skatinamos tai daryti. Mes e, jau bandėme keistis informaciją kovodami su terorizmu, bet tai ne visiškai pasiteisino. E, ir Paaiškėjo, kad kai kurios valstybės narės tiesiog nenori keistis informaciją apie įtariamuosius terorizmu. Dėl PNR e, duomenų, na, nemanau, kad tai labai gera idėja. Nemanau, kad reikėtų saugoti duomenis apie visus ES piliečius, vietoj to, kad būtų keičiamas duomenimis apie terorizmu įtarančius asmenis. Na, bet sprendimas dėl PNR jau priimtas yra kaip yra. E, Ir mano pagrindinis klausimas būtų štai koks. Koks vaidmo čia tenka PNR domenims? 2016 m. Liepos mėnesį jau reikės pradėti sprendimą dėl PNR įgyvendinti. Jį reikėtų įgyvendinti kiek įmanoma greičiau. Ar tas įgyvendintas PNR sprendimas vaidins kažkokį vaidmenį, ar reikės ir kažkokios papildomos informacijos apie tai, kokia konkreti rizika kyla konflikto zonose arba dėl tam tikrų asmenų? Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia tärkeitä. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti už visą suteiktą informaciją. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegė Maisner. Ir aš irgi noriu pastarauti, kokie dabar patys didžiausi iššūkiai? Ar yra kažkokių tai valstybių narių, kurios labiausiai prieštarauja e, informacijos mainais, mainams ir daro viską, kad e, tokie informacijos mainai nevyktų. E, kur reikėtų aktyviai dirbti lobistams, kokiose valstybėse narėse reikėtų aktyviai dirbti lobistams, tam, kad tas informacijos mainų instrumentas būtų veiksmingas. Uh, tikrai nereikėtų tokios e, situacijos, kai visi ES piliečiai būtų laikomi potencialiais teroristais ir kad jie būtų labai kontroliuojami. Ačiū. Toliau Karin Madelį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ačiū, ponė Ky, už jūsų prezentaciją. Skaitau dabar jūsų ataskaitą ir sutinku, kad Europos lygmenių geriausia yra tokias problemas koordinuoti, nors aišku, kiekviena valstybė narė rengia savo ataskaitę, savo ruoštų e, ar apie savo velinijas rengia. Bet yra vienas dalykas, kurio aš nesuprantu. Man susidaro įspūdis, kad mes įvedame papildomą tarsi etapą tyrime, komisijos koordinavimo etapą. Kaip mes galime būti tikri, kad krizės atveju, kai reikia reaguoti labai greitai, ta procedūra vyks greitai. Kodėl nebuvo iš anksto bandoma ieškoti būdų paversti komisijos darbą lengvesniu? Mano nuomonė, tai leis, turėtų, leistų rasti būdų greičiau surinkti informaciją, ypač konfliktinėse zonose, nes jos yra pavojingos ir panašiai. Pone Ky, ar to etapo tiesiog nereikėtų atsikratyti. Gal galėtumėt atsakyti? Ne? Peter Lundgren. Kągi, tai dabar dar norėčiau pasveikinti lankytojų grupę, kurią pasikvietė Mikael Galer. 50 43 studentai iš Vysbadeno pas mus atvyko. Sveikinu Jūs. O dabar e, Vicky Foster, prašom. Dėkoju pirmininkė ir Patrikui Ky dėkoju už tai, kad jis atėjo. Tik porą pastabų. Man atrodo, kad viskas yra pakankamai aišku. Stengiamės e, visi dirbti kuo greičiau. Nu, tokio, po tokio teroristinio išpolio aš to nevertinu kaip avarijos, nes tai nebuvo avarija, tai buvo tikslinis teroristinis išpolis. Uh, ar teisingais lėktuvais buvo naudojamas į kitas reikalas, bet e, mes tą turime išsiaiškinti. Aš norėčiau išsakyti dvi, du klausimus, jūs apie juos kalbėjote. E, jūs taip pat minėjote, kuris generalinis direktoratas turėtų šią problemą spręsti. E, transporto ir judumo generalinis direktoratas oro uostų saugumo klausimus sprendžia, akivaizdu. EASA irgi prieš daug metų tam tikslu buvo sukurta. Uh, E, taigi šie direktoratai yra atsakingi už saugumą. Bet kodėl mes pradam kalbėti apie vidaus reikalų generalinį direktoratą? Aš nekritikuoju to, ką jūs pasakėte, bet man atrodo, kad čia dalyvauja nepaprastai daug žmonių tame tyrime. Ir kai ieškome greito atsako, kaipgi įmanoma gauti greitą atsaką, kai kiekvienas žmogus e, bando dirbti savaip, visokios agentūros, institucijos, tarnybos savo ruoštų dirba. E, Ir kai kalbam apie rizikos vertinimą, būtina e, atsižvelgti į visus veiksnius. Aš nesakau, kad nėra rasta atsakymų, bet viskasgi yra susijęs su rizika. Dar minėjote, kad galų gale viskas priklauso nuo to, kokį sprendimą priims agentūra. Agentūra negali priimti sprendimo dėl žvalgybinės informacijos, ją turi tik valstybės narės. Problema iš esmės yra ta, kaip jūs sakėte, kad yra valstybių, uh, valstybių narių, kurios uh, yra uh, didesnėme pavojuje negu kitos valstybės narės. Pažvelkime į teroristinius išpolius, dėl to yra kaltos dažniausiai vairiausios istorinės priežastys. Ir uh, su ICAO susitiksime greitai po poro savaičių. Manau, kad turėsim galimybę su jais padiskutuoti, bet dabar man atrodo, kad e, visas tyrimas yra išsklaidytas. Sprendimų turi visi po truputį, bet mes neturim vieno bendro. Klausimas susiveda į žvalgybą. Aš nežinau, kad šio, ar būtume galėję išvengti šio teroristinio išpolio, netgi jeigu visas priemonės būtume pritaikę. Nes kai tokie žmonės E, užpuolinėja, mes nieko negalim pakeisti. Negalim kontroliuoti Rusijos, negalim kontroliuoti Šiaurės Korejos, mesgi nežinom, ką jie padarys, ar bandys kokias raketas, ar dar ką pavojingo darys ir niekam apie tai nepasakos. Labai sunku. Aš žinau, kad e, valstybių narių kovos su terorizmu žmonės, žvalgybininkai bendradarbiauja, bet jie negali visą kuo pasikeisti. E, valstybės narės čia kai kuriuo požiūriu buvo nenoriai nusiteikusios bendradarbiauti. Kai kalbam apie žvalgybinę informaciją tam tikroms vietoms, tam tikroms zonoms, ar ji irgi turės būti išlaikyta konfidenciali, manau, kad čia iškils nemažai iššūkių. Ir baigdama, manau, kad buvo paminėtas dar svarbus trečias aspektas dėl ESA finansavimo. Jūs atliekate svarbų vaidmenį. Žinote, kad 3 ketvirtadalį jūsų biudžeto ateina iš uh, E, aviacijos verslo, ar tai būtų e, avialinijos ar, oro, e, ar kosminės rytis, bet mes turėtumėm žymiai atidžiau pasvarstyti apie ilgalaikį EASA finansavimą. Mes EASOS nuolat prašome išplėsti apimamų darbų mastą. Mes negalime jų nefinansuoti. Aš uh, Jūs labai remiu tuo požiūriu. Šiaip esate, esu nekartą kritikavusi, bet finansavimo jie reikia žymiai daugiau. Dronų klausimą jūs minėjote. Jis išlieka labai aktualus. Ir galų gale, kai mes kalbame esą reglamento peržiūrėjimą, uh, ECR e frakcijos aš esu šešėlinė pranešėjo to klausimu. Mes atsižvelgsime viską, jūs ką pasakėte, labai detaliai e, išanalizuosime, gal galėsim dar dvi šalių pagrindų apie tai vėliau pasikalbėti. Bet šiaip, kai jūs minite jūsų veiklos apribojimus, manau, kad e, dirbote optimaliai. Bet kai tai, kad dirba tiek daug tarnybų šiuo klausimu, tiek daug žmonių, vidaus reikalų, transporto judumo, E, direktoratai e, trukdo e, darbo tempams. Mes turėtumėm kalbėti ne apie reagavimą, o apie aktyvumą iš anksto. Dabar sukurta struktūra, man atrodo, labai biurokratiška ir manau, kad ES tai išlieka viena iš rimčiausių problemų iki šiol. Bet labai ačiū, ką Jūs padarėte, Jūs tikrai atsižvelgėte į mūsų komentarus, kuriuos išsakėme po to, kai Jūs iškart po išpolio pas mus atėjote. Ir galiu patikinti, kad mes visi jūs, re, jūs remiame, žinoma, norime bendradarbiauti labai glaužiai, kad ateitie matytumėm, kaip klostos reikalai. Ačiū. Ačiū. It's, it's for... Pone Kun, ačiū pirmininkė. Ačiū už Jūsų pristatymą. Piliečiams Europoje labai svarbu, kad į išpalius būtų reaguojama koordinuotai. Pasaulis dabar pasikeitė, po, ypač po šio išpolio. E, ir ES piliečiai, ir keliautojai nori žinoti, kad kažkas yra daroma, siekiant pažengti į priekį, juos apsaugant. Aš pritariu didžiai daliai to, kas jau šyrit buvo išsakyta apie tai, kokį vaidmenį atlieka valstybės narės, jų žvalgybos tarnybos, kaip svarbu yra keisis informacija. Paryžiaus ir Bruselio teroristiniai išpoliai E, tą pačią aktualiją iškėlė. Ir mes negalime įvardinti nei vienos valstybės atskirai, bet akivaizdu, kad visos 28 valstybės narės skiriasi, ne visose jos, jų yra vienodas karinės žvalgybos lygis, ne visos jos turi e, labai gerai saugomas informacijos. Ir manau, kad tai gali būti kliūtis tolesniam darbui. Norėčiau išgirsti, ką jūs apie tai galvojate. E, galbūt jūs galėtumėt um, e, paminėti būtinybę jūsų darbo grupiai gauti visą reikalingą informaciją. Aš nežinau, ar jūs tai turėt galvoti, kalbėti, bet tai yra svarbu. Informacijos e, keitimasis gali būti kliūtis, bet labai svarbu jį užtikrinti. Kalbėjote apie tai, kad pačios e, oro bendrovės turi labai greitai reaguoti. Per kelias valandas, per dienas turbūt turi sureaguoti, po to, kai iškyla grėsmė e, saugumui. Kaip tą būtų galima padaryti? Ar tai reiškia, kad reikės papildomą personalo, papildomą žvalgybinės informacijos? Taip pat norėčiau pripažinti, kad be abejo jūsų agentūrai tai reikš daugiau darbo, reikės daugiau finansavimo. Mes e, labai daug jums dabar keliame uždavinių e, saugos, e, keleivių, lėktuvų atžvilgių. Visą tai kainuoja ir to nebus galima padaryti su turimais resursais. Mes jūs paremsime, kiek galėdami šioje srityje. Labai ačiū. Miltenberg. Eh, en dank aan, eh, aan meneer Kie voor eh, de heldere. Ačiū pirmininkė, ačiū ponia Kie už aišku pristatymą jūsų išvadų. Kaip ponas Vandekamp minėjo, jau praėjo nemažai mėnesių nuo tos nelaimės ir mums reikia ankstyvo įspėjimo sistemos. Turiu keletą klausimų. Pirmasis. Jeigu teiktumėte tai rekomendacijas e, oro linijų operatoriams, kaip, kiek jie gali jas interpretuoti, ar nereikėtų galvoti apie privalomas priemonės, kino žodis bus paskutinis, ar tai bus nacionalinės civilinės aviacijos tarnybos, taikančios nacionalinius teisės aktus, pagal kuriuos jos galėtų uždrausti e, skristi tankrais maršrutais, ar ESO taip pat turėtų tam tikrą vaidmenį. Antras klausimas yra susijęs su pirmuoju. Jeigu pažvelgsime į pasiūlymą peržiūrėti ESA bazinį reglamentą, tai mano klausimas yra, ar mums to reikia, ar nereikėtų įtraukti ir ankstyvo įspėjimo sistemą. Nes juk ESA turėtų turėti kažkokias privalomas taisyklės, pagal kurias jie dirbtų, ar yra kažkokių idėjų panašia kryptimi. Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar... Ačiū pirmininkė. Turiu tik tai vieną klausimą, ponai Ky. Niderlanduose ir kitose šalise yra šimtai žmonių, kurie yra aukų artimieji. Ir yra galimybė, kad būtų galima, ar, ar galėjo, galima buvo užkristi kelią MH17 nelaimiai. Ar galime tiems žmonėms pasakyti, kad tokie dalykai daugiau nebepasikartos, nes juk žuvo keli šimtai žmonių, o dabar mes galvojame apie sistemą, kuri atrodo puikiai ant popieriaus, tačiau ar ši sistema leis mums pasakyti aukų artimiesiems, kad ši sistema būtų galėjusi užkirsti kelią E, šio lėktuvo numalšimui. E, turbūt reikia sakyti ne, nes tam yra priežasčių. Pirmiausia, pirmininkė, aš esu dirbęs Olandijos oro kontrolės tarnyboje ir mes neturėjome teisės dalytis informaciją. Aš pats mačiau, kuomet įvairios tarnybos e, siekia skirtingų tikslų. Pavyzdžiui, ir Niderlandų civilinės aviacijos tarnyba turi daugiau pinigų ir yra geriau pasirengusios dirbti negu, pavyzdžiui, Bulgarijos tarnybos. O čia KLM dirbo tais pačiais skrydžių kodais su Malazijos oro linijomis ar viskas suteiksime visas e, galimybės e, komisijos generaliniam direktoratui. Na, ant popieriaus e, gal ši sistema atrodo ir gerai ir būtų užkirstų kelią šimtams aukų, bet aš nemanau, kad ši sistema bus galtinis sprendimas, nes čia susidurime su žvalgybos tarnybomis, kurios dirba skirtingai ir tik tai pateikia gabalėlius informacijos Ir jos tai daro, jeigu gauna kažką mainais už tai. Taigi, ponia Kyja, aš esu labai skeptiškai nusiteikęs. Tikiuosi, kad uh, e, įtikinsite mane priešingai atsakydamas šį klausimą. Ačiū. E, jau pasisakė visi, kurie norėjo pasisakyti. Dabar suteiksiu žodį uh, e, ponai Kyja Gal galite pakomentuoti ir generalinio HOM direktorato sprendimą. Labai ačiū, pirmininkė, ačiū už atsakymus ir klausimus. Visų pirma, iš tikrųjų, e, norėčiau atsiprašyti E, e, e, iš pradžių neteisingai pasakiau, tas lėktuvas nukrito 2014 metais, neteisingai perskaičiau datą. Ar buvo galima užkirsti kelią šiai nelaimiai? Mes ir patys kiekvieną kartą vykus nelaimiai keliame šį klausimą. Ir tikrai visą laiką teiraujame savęs, ar buvo galima tam užkirsti kelią. Ir tikrai nemanoma pasakyti, kad daugiau tokių nelaimių nebebus. Bet m, mm, dar pridursiu štai ką. Ši sistema šiandien veikia. Mes palaikome neformalius kontaktus, keičiamės informaciją, taigi sistema jau veikia. Bet įsivaizduokime, kad yra viena šalis, kuri pareiškia, jog turi įrodymą apie tam tikrą teroristinę grupuotę, kuri turi ginklų, kurios uh, E, pervežinėja į vieną ar kitą vietovę. Ir civiliniai aviacijai dėl to gali kilti e, grėsmė. Pavyzdžiui, netoli oro uosto ar skrendant per tam tikrą teritoriją, būtent dėl tam tikrų e, ginklų turėjimo. Ir anksčiau tokią informaciją turėdavo tik viena šalis, gal dvi šalis. O dabar tokia informacija yra dalyjamasi ir ta sistema veikia. Ar mes galime užkirsti kelią nelaimėms? Mes e, to nežinome, nes jeigu nelaimė neįvyksta, kaip, kaip apie tai galima kalbėti? E, ar mes suteikiame daugiau informacijos oro linijoms? Taip. Ir iš tikrųjų negalime sakyti, kad daugiau tokių nelaimių neįvyks, neįmanoma to numatyti, bet mes darome viską, ką tik galime, tam, kad suteiktumėm visą turimą informaciją atitinkamam susijusiams pusėms. Ir aš manau, kad tai gerai dėl ES ir ne ES oro linijų. Mes tokią informaciją suteikiame ES oro linijoms ir e, tarptautiniai e, e, aviacijos saugos asociacijai. Mes taip pat diskutuojame su kitomis šalimis, norime išsiaiškinti, ar jos nori dalintis su mumis informaciją, ar jos nori turėti prieigą prie informacijos mainų tinklo. Mes šią linkme dirbame. Taip pat mes diskutuojame ir su oro linijomis. Kai oro linijos mano, kad kyla kažkoks tai pavojus, rizika, tuomet oro linijoms būtų uh, tektų atsakomybė pasidalinti tokią informaciją su e, e, bendro kodo partneriais. Taigi, mes norime, kad informacija būtų skleidžiama kiek įmanoma plačiau. Ir iš tikrųjų, ne ES oro linijos, e, kuriamis keliauja ir Europos piliečiai, mums tikrai rūpi. Kodėl generalinis Home direktoratas? Generalinis Home direktoratas sprendžia klausimus susijusius ir su kova su terorizmu, saugumu. Ir mums svarbu, kad būtų galima susisiekti su visomis žvalgybos organizacijomis ES ir būtent e, tokius kontaktus turi generalinis Home direktoratas. Mes su šiuo direktoratu labai glaučiai dirbame. Kaip jau sakė ir pirmininkas, ponas Rūta puikiai susipažinę su transporto klausimais, mes palaikome labai puikų kontaktą. Ir jūs beje minėjote vieną sunkumą. Generalinio Home direktorato grupė sustinka keturis kartus per metus. Ši grupė gali susitikti ypatingomis progomis. Pavyzdžiui, ši grupė sušaukė susitikimą um, po to, kai buvo įvykdytas teroristinis išpolis prieš iš Egipto skridusi lėktuvą. Na, o šiaip ta grupė susitinka keturis kart per metus. E, šios grupės nariai turi atvykti e, į Briuselį. Ir šiuo metu. Galiu pasakyti štai ką, kai vyksta tokios grupės susitikimai, mes sprendžiame sisteminius klausimus. Pavyzdžiui, kokia yra padėtis Egipte, Pakistane, ar Irane, Irake ir taip toliau. Stebime, kaip keičiasi padėtis, kur kyla rizika, ar oro erdvėje, ar oro uostose, kaip keičiasi grėsmė. Na ir paskui mes suformuojame bendrą požiūrį, kurį paskelbė JAZA. Taigi, ne, EASA gauna visą informaciją iš įvairių valstybių narių. Ne EASA tvarko, analizuoja šią informaciją. Visos valstybės narės toje darbo grupėje formuoja bendrą požiūrį dėl kylančios rizikos. Darbo grupėje buvo diskutuojama apie tai, kas atsitiktų, jeigu mes nesuformuotume bendro požiūrio dėl rizikos. Tuomet, ką darytų EASA? EASA vis tiek paskelbtų informaciją su įvairiamis pozicijomis, tam, kad galų gale būtų e, oro linijoms suteikta visa reikalinga informacija. EASA nėra žvalgybos institucija, mes nenorime tapti žvalgybos institucija, nors pas mus ir dirba su žvalgyba puikiai susipažinusių darbuotojų, bet mes vis tiek norime, kad valstybės narės pačios atliktų bendrą rizikos vertinimą. Dėl reagavimo nepaprastomis kai susiklosto nepaprastoji situacija, kai vyksta kažkokia nelaimė. Pavyzdžiui, kai yra paleidžiamos kokios nors balistinės raketos e, Irane, kaip mes į tai turime reaguoti. Mes tuomet neturime laiko visai procedūrai per generalinį home direktoratą. Ir tokiamis neįprastomis išskirtinėmis aplinkybėmis mes naudojamės kontaktinių taškų tinklų. Tie kontaktiniai taškai yra visose valstybės narėse. Mes pateikėme klausimus e, kontaktiniams centrams apie tai, kokia yra jūsų pozicija, e, kokia kyla grėsmė, ką mes turime daryti ir tuomet mes siūlome įvairius sprendimus. Ir tai veikia gana gerai. nes kai Iranas paleido raketas virš Kaspijos jūros, mes sugebėjome pateikti rekomendacijas per porą valandų, taigi ta sistema tikrai pasiteisino. Vienas iš pateiktų klausimų buvo štai koks. Ar tai turėtų būti e, rekomendacijos, ar e, tai turi būti privalomi nurodymai. Mes apie tai daug diskutavome. Kai kurios valstybės narės sako, kad nereikia suteikti ES institucijai um, galių uždrausti skraidyti mūsų lėktuvams. Taigi, Iš tikrųjų, e, reikia prisimti didžiulę atsakomybę, jeigu mes norime uždrausti skrydžius per tam tikrą teritoriją. Ir mes tokiamis galiomis nenorime naudotis per nelik dažnai. Vis dėlto buvo pateiktas pasiūlymas ir jūs beje pamatysite to pasiūlymo tekstą, tai e, pasiūlymas susijęs su bendro reglamento peržiūra. Kai kuriams valstybėms narėms tai yra vienintelė galimybė uždrausti oro linijoms vykdyti skrydžius per tam tikras pasaulio zonas. Pavyzdžiui, Niderlanduose. Niderlandų civilinės aviacijos institucija neturi teisinių galių uždrausti oro linijoms vykdyti skrydžius per tam tikras zonas. Tai neįmanoma. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje tai įmanoma, tačiau, tarkim, Niderlanduose, Skandinavijos šalise, Bulgarijoje, Rumunijoje ir toliau tai yra neįmanoma. Taigi, Mes turime atsižvelgti į visų ES valstybių narių bendrus poreikius. Ir galbūt dėl to mums reikia tokios galimybės uždrausti skrydžius per tam tikras zonas. Jeigu mes tokią galimybę pasinaudosime, tai turi būti pagrįsta konsultacijomis su visomis ES valstybėmis narėmis ir susitarimais, kaip tai vyksta praktikoje. Jūs pateikėte klausimų ir apie MH17 katastrofą. Mes nedalyvaujame šioje, šiame katastrofos tyrime. Niderlandų institucijoms paskelbė ataskaitą apie šią nelaimę. E, prieš porą mėnesių buvau nuvykęs į Niderlandų parlamentą, išklausiau e, kas buvo pasakyta apie šią nelaimę, bet aš neturiu jokios kažkokios tai papildomos informacijos apie šią nelaimę. Toliau dėl išteklių. Ar e, tai esą kompetencija? Su kai kuriamis valstybėmis narėmis jau vyko teorinė diskusija apie tai. Mums buvo pasakyta, ne, jūs neturite tokių įgaliojimų, jūsų įgaliojimų srity nepatenka saugumas. E, Ir čia kyla štai koks klausimas. Jeigu yra skrendama per tam tikrą zoną, kaip užtikrinti keleivių saugumą? Kokių veiksmų galima imtis tam, kad apsaugotumėm piliečius? Ir mano atsakymas visą laiką yra štai koks. Nors galbūt uh, griežtąją to žodžio prasme nekalbame apie saugumą, bet vis tiek tai yra susiję su skrydžio sauga. Ir jeigu ne EZA, tai kas imsis veiksmų? Generalinis Home ar MUF direktoratas? Ar, ar yra tinkamų instrumentų? Ar turėtų imtis veiksmų nacionalinės institucijos? Be abejo, nacionalinės institucijos gali imtis tam tikrų veiksmų, bet, kaip jau sakiau anksčiau, to nepakanka. Ir tai neapima visų ES piliečių dėl išteklių. Mes nuolat sekame situaciją. E, Mes nuolat stebime situaciją, tačiau e, nelaimės vyksta gana retai, taigi mums nereikia darbuotojų, kurie stebėtų situaciją ištisą parą. Jeigu. Ir beje, aš tikrai labai nenorėčiau, kad taip atsitiktų, bet uh, Jeigu mums darbo padaugės, tai ko gero reikės papildomų išteklių, nes visą parą veikiančios institucijos tikrai daug kainuoja, pareikalauja daug išteklių. Bet bent jau šiuo metu aš nemanau, kad mums reikėtų daugiau biudžeto ar daugiau darbuotojų. Ir vykdydami savo veiklą, Aišku, vykdant mūsų veiklą, aišku, reikalingi tam tikri ištekliai, bet visiškai pakanka dabartinių išteklių. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Tiesa, dar dėl IKAO. Kokia yra IKAO sistema? Jeigu kažkokia šalis ėmėsi veiksmų prieš kažkokią kitą šalį, tai turi viešai paskelbti ICAO. Jeigu JAV nusprendė, kad JAV oro linijos neskris per Sirijos teritoriją, tai e, JAV turi paskelbti ICAO interneto, interneto svetainėje ir Sirija turi teisę vetuoti. Aišku, e, e, tai apriboja sistemos veiksmingumą, bet vis dėlto tai yra geriau negu kad nieko. Iekavo iš esmės yra reakcija pagrista sistema. Jeigu kažkokia valstybė narė priima sprendimą, ji turi tą sprendimą paskelbti, bet mes norime daugiau, mes norime įvertinti e, riziką, įvertinti grėsmę prieš skalbdami informaciją. Ačiū. Ponas Ky, labai ačiū už jūsų pasisakymą, ačiū už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Aš tikrai noriu Jums palinkėti sėkmingo darbo. Tikiuosi, kad mes ir toliau palaikysime kontaktus. Ačiū. Ja, Peter van Dalen. Eh, voorzitter, via u een vraag aan de. Ponas van Dalen. Pirmininkė, labai atsiprašau, bet aš noriu dar vieną klausimą ponui Kyj pateikti. Jis kalba apie neseniai pristatytą Europos komisijos nariui ataskaitą. Ar tą ataskaitą ir mūsų komiteto nariai galėtų gauti? Yes, it is. Taip, taip, galite. <laughs> okay. We will get it and it is on the website, I read. You must look on the website. Mūsų interneto svetainėje galite rasti. ESA interneto svetainėje galite gauti. Dar kartą labai jums ačiū ir linkiu kuo geriausios kloties. So, ich glaube, wir können jetzt in... Manau, kad dabar galime tęsti mūsų darbo tvarkės svarstymą. Dabar komisija pristatys e, savo tarnybų darbinį dokumentą apie krovininių traukinių keliamo triukšmo mažinimą. Olivija Onydė mums pristatys šį tyrimą. Prašom. Žodis Jums, beje, labai ačiū, kad pas mus atvykote. Dėkuoju pirmininkė. Dar Ačiū už tai, kad suteikėt garbės ateiti į šią tribūną. Viskas turbūt priklauso nuo temos reikšmingumo, ar leidžiate į tribūną sėsis ar ne. Aišku, jums suteikta išimtis, savo pirmininkas. Na, mes čia atėjome tam, kad trumpai apžvelgtumėm realią triukšmo padėtį. Tai yra problema, e, apie kurią jūs nuolat kalbate geležinkelio srityje jau daug metų ir tikitės tolesnių politikos sprendimų. Taigi, iš tiesų, praėjusiu metu pabaigoje buvo pateiktas personalo darbinis dokumentas, kurio tikslas surinkti, sutelkti visus elementus e, susijusius su e, geležinkeliu keliamu triukšmu. <coughs> Trumpai pristatysiu ir tada e, perduosiu jūsų sekretoriatui dviejų puslapių santrauką, tada žinosite aiškiai, ką mes siūlome. E, ir kokiu tolesnių žingsnių galima imtis. Galima ramiai pasakyti, kad triukšmas yra viena iš labiausiai paplitusių visuomenės veikatos problemų. E, būtent dėl tos priežasties mes manome, kad reikia papildomų pastangų realiai šiame sektoriuje, nes mes žinome, kad gana daug gyventojų kenčia dėl geležinkelių keliamo triukšmo Valstybėse narėse ši problema yra skirtingai aktuali, bet e, žinome, kad e, gyventojams e, ji vis labiau ir labiau rūpi. Personalo darbinis dokumentas iš esmės apžvelgia viską, kas yra padaryta iki šiol ir ten yra siūlomi būdai ir metodai užbaigti vadinamąją mūsų turimą toolbox. Dvi ypatybės išskirsiu. Pirmiausia, naujųjų vagonų lėtas pritaikymas, įtraukiant naujas technologijas, pirmiausia, e, tylius, tylias stabdžių kaladėlės. Kol kas tai yra efektyviausias būdas triukšmą sumažinti. Vagono e, naudojimo trukmė yra 40-50 metų, taigi jūs suprantate, kad e, labai daug laiko prireiks, kol visas traukinių parkas bus atnaujintas. Kita problema yra kitokio pobūdžio. Europos Sąjungoje prašome, kad šis sektorius nebūtų dar labiau suskaldytas, fragmentuotas, nes jau ber, dabar jisai kenčia nuo to, kad yra per daug taisyklių, per daug teisinių kliučių, neretai ir techninių kliučių. Taigi, ką mes padarėme, peržiūrėjome Atlikome poveikio vertinimą, jo išvadas taip pat galite rasti, išbandėme keletą scenarijų. Rezultatas toks, kad mes ir toliau derinsime skirtingas priemonės, pradedant tuo, ką jūs jau geriausiai pažįstate, tai yra finansinės subsidijos, kurios pagal senąją TNT sistemą yra suteikiamas, dabar pagal SEF ir regioninius fondus – pabandysime rasti būdų e, šiame sektoriuje pakankamai finansuoti vagonų atnaujinimą. 50 <clears throat> milijonų jau yra suteikta pagal SEF, o dar vienas pasiūlymas, kuris bus pateiktas šiais metais, numatys papildomai 20 milijonų tam tikslui. Be to, kaip matėte, kai valstybės narės sukuria nacionalinės schemas, jos E, konkurencijos tarnybų yra vertinamos palankiai. Dvi valstybės narės tokiu pagrindu jau e, gavo konkurencijos tarnybų išimtis, kurios leidžia pagreitinti vagonų atnaujinimą. Dar vienas svarbus aspektas. Egzistuojančių priemonių numatytų rekast dokumente e, pritaikymas. Iš esmės tai leidžia uh, diferencijuoti e, mokesčius už naudojimąsi bėgiais ir taip mes skatinsime tyliųjų vagonų naudojimą. Valstybės narės jau dabar gyvena vykdomąjį teisės aktą, jis jau galioja, pagal jį leidžiama didesnius mokesčius taikyti triukšmingiems vagonams, kuriuose nėra e, tylių stabdžių. Taigi akivaizdžiai yra teikiama ekonominė paskata operatoriams, kad pagreitėtų vagonų restauravimas, atnaujinimas. Dėl techninių priemonių čia irgi yra naudojamas formalusis standartas ir saveikumo e, aprašymas yra pateiktas. Nuo 2005 metų jau palaipsniui yra e, iškeltas reikalavimas visus naujus vagonus kurti taip, kad jie neviršytų triukšmo tam tikros ribos. Po kelių dienų bus teikiamas dokumentas, dėl kurio jūs balsuosite, kiek žinau, šią savaitę jūs balsuosite. Ketvirtasis geležinkelio paketas, jo techninė dalis. Taip pat yra sukurta teisinė priemonė dėl vagonų atnaujinimo privalomumo Mes keliame reikalavimą ne tik naujus vagonus su specialiomis technologijomis e, kurti, rinkti, bet ir atnaujinti, restauruoti senuosius vagonus. Jūs turbūt žinote, daugmaž koks tvarkaraštis yra numatytas kai kuriuose valstybėse narėse - Niderlandai, e, Vokietija, galbūt Prancūzija ir Austrija dar pateiks savo nacionalinius planus su labai iškiomis datomis. Mes manome, kad jeigu galėsime pritaikyti priemonę labai anksti kitais metais, tai galėsime numatyti, kad pagal horizontas 2022 jau bus nustatytos ribos, e, kiek triukšmingų vagonų galės dar cirkuliuoti. Aišku, išimčių galimybė bus palikta tam tikromis sąlygomis, Viena iš sąlygų bus ta, kad reikalavimų netenkinantis vagonai gali būti naudojami tik tai e, neapgyvendintose zonose. Tai yra vienas iš būdų suteikti papildomą laiko valstybėms narėms, kurioms triukšmo problema nėra tokia aktuali, nes geležinkelių bėgiai yra toli nuo gyvenamųjų teritorijų. Taigi bendrai Mūsų nuomonė finansavimo paskata turės tiesioginio ir netiesioginio poveikio. Taip pat yra akivaizdu, kad e, laikomės politinio reikalavimo griežtai e, modernizuoti senuosius vagonus. Turime ryštingą, galingą priemonę, kuri leis atsikratyti problemas, dėl kurios jau tiek daug diskutuojame per pastaruosius metus. Labai ačiū už šį pranešimą. Dabar Vim Vanderkamp, prašom. Ačiū, pirmininkė. Kaip dažnai būna, pristatymas, kurį pateikė panas Arnydį, yra labai geras. Tačiau vis tiek aš esu šiek tiek nustebintas, kasgi čia vyksta. Gauname gerą dokumentą, puikios idėjos, jis nepasirašytas, galbūt tai parašė kokie lobistai. Ar tikrai čia parengė į komisiją? Kažkas sako, kad taip. Sutinku, Peterį, su tavimi. Žinoma, parlamento spaudimas galbūt privers jūs paskelbti šį dokumentą, pono Arnidė. Aš tikiuosi, kad jis bus, bus pateiktas e, MUV generalinio direktorato interneto tinklavietėje kaip veiksmų planas. Bet kodėl visą tai taip ilgai trunka? Tai, manau, svarbiausias klausimas. Ir prieš jums uh, čia ateinant mes kalbėdavome apie triukšmo mažinimą geležinkeliuose ir galbūt jūs galite man paaiškinti. Antras klausimas. 20 milijonų yra pirmame ir antrame etape. Tai iš viso 40 milijonų. Ar teisingai supratau? Ir koks tada yra ryšys tarp krovinių vežimo ir infrastruktūros. Nes man susidaro įspūdis, kad infrastruktūros rytyje mes geriau judame į priekį, mažinant triukšmą. Nu, o dabar padarėme prie krovinių, krovininių vagonų. Užtruks labai daug laiko, kol tie vagonai bus pakeisti. Ir ketvirtas klausimas. Komisija, dirbdama su geležinkelio agentūra, įsipareigo parengti mokslinio tyrimų programą. Kas čia yra, kas čia ką daro ir kada tai bus padaryta? Ačiū, dabar ponas Vandalin. Ačiū, ačiū Jums už pristatymą. Kalbant apie geležinkelius, tai viena problema po kitos išnyra. Dabar galbūt galime perėti prie esminių problemų, kurios kyla. Aišku, kad čia nebus kvantinis šuolis šioje srityje. Geležinkeliai egzistuoja e, daug, 1825 metų. Ilgą laiką užtrunka pastatyti bėgius, o dabar susilaukti tinkamų pokyčių irgi užtrunka labai ilgai. Visada važiuodamas metro esu pozityviai nustebęs, kaip yra sumažintas triukšmas tą pastebi laukdamas metro traukinio. Ir antra, kai, kiek tai susijęs su šią diskusiją, yra dar kitoks triukšmas, kurio kartais pasitaiko. Tai yra ratų barškėjimas, reidmenų barškėjimas, važiuojant per sudūrimus. Ir tai dažnai būna, kai vagonai yra nukreipiami. Taigi, ar nereikėtų sukurti susiekimo sistemos nuvertimo nuo bėgių procesui. Ir ar būtų galima pastebėti, kai vagonas pradeda, ar traukinys pradeda nuvažiuoti nuo bėgių, kad būtų galima jį greitai sustabdyti. Kol jis dar nenuvažiavo visiškai nuo bėgių. Na, taigi pirmas klausimas yra dėl kvantinio šuolio ir antras klausimas dėl nuvažiavimo nuo bėgių. Labai ačiū. Uh, you, ačiū pirmininkė, ačiū ponio Arnydį, aš taip pat džiaugiuosi jūsų pasisakymą, jis buvo trumpas, kaip jūs žadėjote, tai čia labai aiškus. Vienas iš klausimų, kuris, kuris E, buvo jau užduotas, o dabar papildomas klausimas. Kur einame toliau tiksliau? Ar jūs tikitės, kad būtų pateiktos gairės dėl šio plano gyvenimo? To galbūt neišgirdau, galbūt konkrečiai galėtumėte pasakyti. Ačiū. Peteris Lungranas. E, Ačiū. Norėčiau prisiminti klausimą, kurį, su kuria susidurime, kai nuvykęs delegacija į Suomiją. Kai kurie žmonės, kalbėdami apie tas kompozitinius stabdžius šiaurės Suomijoje ir Švedijoje, teigia, kad tai yra e, su saugumo problema susiję dalykas, nes sniego kiekis ir temperatūra e, kai kuriuose Skandinavijos dalyse reiškia, kad tie kompozitiniai stabdžiai tiesiog neveikia. Negalime sukurti saugumo problemos, siūlydami privalomas teisės aktus dėl kompozitinių stabdžių. Ačiū Karime Deli. Ačiū ponė Arnydį už jūsų pristatymą. Aš turėčiau keletą klausimą. Pirmasis galėtume galbūt būti patenkinti to, ką sakome, nes viskas eina, eina tinkama kryptimi, tačiau žvelgiant į tai, ko jums reikia, tai jums reikia vis daugiau išteklių ir priemonių. Ir pirmasis klausimas būtų. Tai yra, kad komisijos dokumente nematau, ką galėtume padaryti. Mes puikiai žinome, kokie yra svarbiausios zonos e, Europoje, Ar egzistuoja koks nors žemėlapis triukšmo problemų? Ir antra, triukšmingų vagonų panaudojimo ribojimas su, su jautriose zonose. Ir kaip jūs įsivaizduojate ryšį tarp uh, modernizavimo ir triukšmo mažinimo. Abu šie dalykai nebūtinai yra suderinami. Ir dar klausimas dėl kompetencijos. Triukšmo mažinimas pagal normas. Ar per dieną, per metus ir kaip, kaip jūs dirbate su Envi generaliniu direktoratu, nes jie yra kompetentingi šioje srityje. Ar turite darbo grupę kažkokią? Taigi, daug kyla klausimų, kuriuos reikia pasistengti atsakyti. Maja Kilonen. Johtaja, kiitoksia. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti komisijai Techninis tarpusavio suderinamumas yra be galo svarbus, kovojant su triukšmu. Įvairiose valstybėse narėse ši problema e, nėra vienoda. Aš norėčiau padėkoti kolegai Peter Lundgren. Iš tikrųjų, uh, E, svarbu, ką jis pasakė, neįmanoma rasti tokio sprendimo, kuris tiktų visiems. Reikia palikti erdvės ir nacionaliniams sprendimams. Pavyzdžiui, Suomijoje triukšmas kaip toks e, nėra problema. E, geležinkelio linijos driekėsi per miškus, geležinkelių bendrovės vadovas sako, kad gyventojai nesiskundžia dėl E, triukšmo. Galbūt e, daugiau problemų kelia e, stabdymo laikas, ypač žiemą. Kartais gali atsitikti ir taip, kad vagonai nuslysta nuo bėgių. Bet, bet kokia atveju neįmanoma rasti tokius, tokių sprendimų, kurie tiktų visiems ir visada. Peter ir aš kuo puikiausiai žinome, kokia yra padėtis Švedijoje ir Suomijoje. Ir komisijos atstovas sakė, kad Švedijoje yra testuojama krovinių, krovininių vagonų sąstato stabdymo laikas. Žiemą gali dėl to kilti problemų. Tačiau Suomijoje bet kokiu oru viskas veikia, e, veikia ir e, senovinės technologijos, kai reikia sustabdyti traukinį žiemą. Ir noriu pasiteirauti, ką ketina daryti komisija. Aš manau, kad reikia išvengti perteklinio reglamentavimo. Kam apie tai mano komisija? valstybės narės turi ir toliau turėti e, galimybę atsižvelgti savo ypatumus. Dar vienas klausimas. Ar šis klausimas yra toks sudėtingas, kad jį reikėtų sieti su geležin, ketvirto geležinkelio paketo techninė dalimi? Juk e, šios problemos, kurios buvo paminėtos, e, žinomos nuo seniai. Ačiū toliau Izmail Ertrūk. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponai Onydį už prezentaciją. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad trijų etapų procedūra yra nepakankamai ambicinga, sakau tai atvirai. Esu įstikinęs, kad mes tokius tikslus galime įgyvendinti ir anksčiau. Noriu informuoti, kad jau dabar Vokietijoje tiek viešajame, tiek ir privačiame sektorija 50 procentų riedmenų jau atnaujinti. Iki 2020 metų Vokietija tikrai suspės atnaujinti visus riedmenis. Ar yra skirtumų tarp įvairių valstybių narių atnaujinant riedmenis? Kai kurios e, valstybės narės, e, pavyzdžiui, kaip Vokietija ar Prancūzija, uh, neturi tiek daug tų vagonų, kuriuos reikėtų atnaujinti. Komisija siūlo trijų etapų sistemą, kuri turėtų apsaugoti e, tas šalis, kurios turi gerai išvystytą sausumos kelių sistemą. Ir iš tikrųjų čia labai aktyviai dirba lobistai. Pana Sonidė, norėčiau paprašyti štai ko. Iš tikrųjų, komisija turėtų užsibriežti ambicingesnius tikslus. Štai pavyzdžiui, e, Šveicarija iki 2020 metų tikrai yra susiplanavusi žymiai ambi ambicingesnių veiksmų dėl riedmenų, dėl geležinkelių infrastruktūros. Noriu dar šito pasiteirauti. ES mes tarsi bandome apsaugoti kai kurias šalis, bet galbūt joms reikėtų suteikti daugiau paskatų. Uh, ar jūsų generalinėme direktorate e, vyksta diskusijos apie paskatų teikimą valstybėms narėms dėl geležinkelių sistemos atnaujinimo. Ką Jūs apie tai manote? Gal kažkada pasirodys konkretus Europos komisijos pasiūlymas, kada mes jo galime tikėtis? Uh, Ir kada jūs visą šį e, procesą įtrauksite ir generalinį e, konkurencingumo direktoratą? Tai tiek iš mano pusės labai ačiū. Ačiū toliau Beata Liukaševska. Ačiū pirmininkė. Be abejo, bet kokie veiksmai, kurie gali sumažinti e, triukšmo lygį, yra sveikintini, nes triukšmas kenkia žmonių sveikatai. Vis dėlto mums reikia suformuoti e, subalansuotą požiūrį tam, kad iš vanelės kartu su vandeniu neišpiltumėm ir kūdikio. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kiek viskas kainuos. Gal komisija jau yra atlikusi paskaičiavimus, gal galėtų pateikti samatą, kiek e, e, kainuotų dabartinių stabdžių pakeitimas tyliaisiais stabdžiais. Vakarų Europoje vagonai, vagonuose naudojamos ir vairios kitokios technologijos, kurių dar nėra rytų Europoje. Kiek tai kainuotų tokių technologijų dėgymas? Ir e, dar vienas klausimas, ko gero, susidarys milijardiniai kaštai. Bet ar tie kaštai atsipirks? Gali atsitikti taip, kad kažkokia šalis uh, nuspręs e, prisipirkti naujų vagonų, naujų redmenų vietoj to, kad atnaujintų senuosius. E, kaip tai, kokį poveikį tai turės e, geležinkelio sektoriaus konkurencingumai? Ar komisija rengia kokią nors baltąją knygą? tam, kad atsakytų į šios klausimus, bet aš manau, kad kruvinių pervešėjai gali susidurti su tikrai didžiuliais kaštais ir tai gali pakengti jų konkurencingumui. Toliau. Pažiūrėkime į padėtį vairiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Lenkijoje geležinkelio ruožai sudaro 19 tūkstančių kilometrų. Kai kuriuose ruožuose triukšmas kelia tikrai didelių problemų, daro poveikį žmonių sveikatai. Kaip mes galėtumėm pakeisti padėtį? Taip, vienas iš sprendimų yra stabdžių keitimas, bet gal paskelbs dar baltąją knygą. Ačiū. Ačiū pirmininkė, manau, kad sugadinsiu vakarėlį, nes visiškai nesiprantu, kodėl reikia naudoti europinius pinigus, siekiant atnaujinti krovininius traukinius. Čia nieko nekalbam apie tai, kad Junktinė karalystė, pavyzdžiui, privačiai valdomi geležinkeliai. 12 metų šiame komitete dirbu ir girdėjau daug apie oro uostų triukšmą, kelių triukšmą, bet nieko negirdėjau iki šiol apie geležinkelių triukšmą. Pirmiausia, pastatomas geležinkelis, po to e, pradėdamas naudoti. Jeigu tavo namas šalia geležinkelio, tai taip, ten triukšminga, bet tas triukšmas yra Euro, e, pačių bendrovių atsakomybė. Ir dabar jeigu kas sako, kad reikia atnaujinti kažką X, Y, tada galvoja apie kažkokią sistemą. Tačiau kaip paskirstote tuos pinigus. Aš niekad negirdėjau jokių skundų. Aš kart, kartą gyvenau e, tiesiog virš stoties būte. E, šalia mano daržo pravažiavo traukinys. Aš suprantu. Ar yra problema kai kuriuose Vokietijos žemės, ar ką, aš čia galbūt ciniškai kalbu, bet aš ne, apie šitą dalyką niekad nesugirdėjusi. Aš nesakau, kad čia nereikia nieko daryti, bet aš nesuprantu, kam čia naudoti Europos pinigus, siekiant atnaujinti geležinkelio vagonus. Jeigu taip reikia, na, jeigu e, viskas yra privatu ir jos prašo kažkokio tos bendrovės e, paramos, tai kas nusprendžia, kiek reikia skirti biudžeto šiam reikalui, o jeigu čia nėra privačios bendrovės, jas finansuoja centrinė vyriausybė, ar yra koks skirtumas? Aš manau, kad čia yra labai daug klausimų, kurie nėra atsakyti. Ir mano nuomonė, aišku, visą laiką reikia švelninti, mažinti triukšmą, nes e, ne, miestuose užsakytose teritorijose žmonės gyvena. Ne, tačiau atsakomybė tenka bendrovėms ir turėtų būti uh, kitoks būdas tai daryti. Aš tikrai nesutikčiau, kad finansavimas iš ES biudžeto būtų skiriamas šiam klausimui finansuoti. Aš nemanau, kad jis labai aštrus ir, ir kiti klausimai buvo užduoti dėl skirtingų šalių, kur yra problemų dėl oro, klimato sąlygų, kur tūkstančius kilometrų tęsiasi geležinkeliai ir ten niekas negyvena. Ar galite atsakyti į tuos klausimus? Aš neįsivaizduoju, kaip čia turi viskas veikti ir iš to, ką išgirdau, negaliu pasitikėti ir aš tikrai nepritarčiau šiam sprendimui. Ačiū tvaru, Dominikas Reikė. Ačiū. Man atrodo, kad Ismail Artuk nelabai sąžiningai pakalbėjo. E, sakė, kad Prancūzija nepakankamai sumažino e, traukinių triukšmo lygį. Tai neteisybė. SNCF politika tokia yra, kad triukšmas turi būti mažinamas ir triukšmo lygis sumažėjo. Kitokiu būdu yra tvarkomas triukšmas Prancūzijoje. Aš norėčiau pasakyti tik vieną pastabą ir klausimą su tuo susijusi. Dabar kalbame apie naujos stabdžių sistemos įdėgymą. Tai yra e, esminis būdas kovoti su triukšmu. Ir e, tai kainuoja ne tik investuotojams, bet ir e, funkcionavimui. Mano klausimas būtų toks ir yra. Įmonė, kuri e, turi eksploatuoti tuos traukinius arba savininkai, o kartais tai yra ne tos pačios bendrovės. Kai tokia nauja sistema turės būti instaliu, ins, įdėgiama, e, turėsime ieškoti finansavimo būdų. Bet kažkas turės paskui rūpintis eksploatavimu turės e, įvesti naujas funkcijas, kurių anksčiau nebuvo. Aš e, nežinau, kaip e, tokį dalyką būtų galima susijęti su Europos biudžetu, kodėl Europos biudžetas turėtų daryti. Geležinkelių kroviniai bendrai yra labai rimta problema. Ir ne mes turėtumėm galvoti apie investicijas kiekvienais metais, o pinigų ten cirkuliuoja labai daug. Taigi kas bus? Uh, E, turbūt reikės ieškoti biudžetinių priemonių, kad galėtumėm e, eksploatuoti vagonus, kurie yra atnaujinti tomis naujomis technologijomis. Ačiū. Ja, ich habe mich jetzt auch nochmal auf die Redeliste gesetzt. Ačiū, aš irgi save įsitraukiau į kalbėtojų sąrašą, galbūt dėl to kai kas ir nusteps. Mes diskutuojame jau 10-12 metų. Štai dar kažkas norėtų pasisakyti, tuoj suteiksiu jums žodį. Uh, Prisimenu, kad prieš 10-12 metų um, diskusijos buvo kitokios. Dabar uh, tam, kad triukšmą reikia mažinti, pritarė daugelis parlamento narių įvairiose komitetuose. Mes uh, sustarėme dėl pažangesnių medžiagų naudojimo, uh, finansavimo tam iš Europinių fondų skiriame 260 milijonų eurų. Tai kur dabar čia kyla konfliktai? Na, anksčiau konfliktai daugiausiai e, kildavo dėl pinigų. 10 milijardų eurų iš ES biudžeto e, e, buvo finansuoti tam, kad būtų pastatytos nuo triukšmo saugančios sienos. Uh, Bet aš važiuodamas traukiniu noriu žiūrėti pro langą ir matyti ne sieną. Tam buvo panaudoti 10 milijardų. Dabar kalbama vėl apie naujų technologijų finansavimą. Daug kas priklauso nuo um, politinės valios. Krovinių pervežimas ES yra daugiau kaip 50 procentų tarp valstybinis. Dėl to reikia europinių sprendimų. Nepakanka nacionalinių sprendimų, norint kirsti sieną. Kiek kainuotų 80 procentų egzistuojančių vagonų e, atnaunimas? Tai kainuotų 1,2 milijardus eurų. Mes sutaupytumėm 8,8 milijardo eurų, nes nereikės, nereikėtų statyti nuo triukšmo saugančių sienų. Galima tiesiog panaudoti naujas technologijas, kuriant naujus vagonus. Taip elgėsi Šveicarija, jis savo tikslus pasieks iki 2020 metų. Gal įmonės ir norės sutaupyti, bet tuomet nevažiuos per Šveicariją, e, važiuos aplinkui per Austriją, kaip jau dabar daro automobilistai. Bet man atrodo, kad ir Austrija nelgai su to taikstysis. Taigi mes e, e, sutaupytumėm laiko, pinigų ir taip pat viskas būtų veiksmingiau. Iš to turėtų naudos visi. Bet būtent tai ir sunkiausia pasiekti politikoje. Mes tikrai remiame komisijos veiksmus. E, jau buvo įvardinta, kad Vokietija pasiekė nemažai pažangos, 50 procentų. Prisimenu, prieš porą metų vyko diskusijos apie tai, kad tik viena įmonė gali tai atlikti ir ne viskas vyks taip sparčiai. Uh, Šiuo metu jau atsirado daugiau įmonių, sukurta daug darbo vietų, viskas tiesiog klesti. Ir prieš penkerius metus, jeigu manęs būtumėte paklausę, ar lik šios dienos Vokietija būtų pasiekusi 50 procentų, aš būčiau to nepatikėjęs, bet taip atsitiko. Ir mes rodėme, kad viskas įmanoma. Kalbant apie krovinių pervežimo svarbiausią koridorių, tai yra Rotterdamas Genua. E, Rūdienį e, bus atidarytas Gotard tunelis e, ir kas tris minutės ten važiuos traukiniai. važiuojam kai kuriais ruožais, dabar jaučiamas tikrai didžiulis triukšmas, tai tiesiog nepakeliama. Žmonės negali megoti, Anksčiau galbūt e, tai buvo turistinės vietovės, o dabar nutesti geležinkeliai, triukšmas didžiulis, žmonės ten net negali mėgoti. Aš noriu, kad būtų naudojamasi geležinkeliais, tačiau geležinkelis turi perspektyvų tik tada, jeigu bus išspręsta e, triukšmo problema. Mes tą problemą turime spręsti ir tai turime padaryti greitai. Ir tikrai džiaugiuosi tą pažangą, kurią pasiekė Vokietija. Iki 2020 metų reikia uždrausti triukšmingus e, e, krovininius vagonus. Tai tikrai padės daug sutaupyti, taip pat ir energijos, ir techninės priežiūros kaštų. Tai reiškia, kad mes galime investuoti. Galbūt dabar tai kainuos kiek daugiau, bet ilgalaikę perspektyvą mes daug sutaupysime. Uh, Taigi ir finansinių požiūrių tai yra labai palanki situacija. Mes kalbame ne vien tik tais apie ekonomiką, kalbame ir apie landšaftą. Be nuo triukšmo saugančių sienų žmonės galės miegoti, ilsėtis, palsėję galės geriau dirbti. Taigi tai yra svarbi investicija. Ji naudinga ne tik piliečiams, bet ir pramonė, o taip pat ir Europos Sąjungai. Na ir galiausiai tai naudinga ir geležinkelių infrastruktūrai, nes jis taps palankesnis aplinkai, lyginant jį su sausumos keliais. Tikrai norėčiau, kad komisija pateiktų ambicingą pasiūlymą. 2020 metai yra mūsų tikslas. Galbūt ir tos valstybės narės, kurios naudoja e, tylius vagonus, turėtų mokėti mažiau. Uh, Reikėtų vadovautis principų teršėjas e, moka. Matau, kad yra dar viena komiteto narė, kuri norėtų pasisakyti, prašom. Thank you, Chairman. Yeah. Ačiū pirmininkė. Be abejo, labai svarbu, kad daug dėmesio skirtume e, eismo keliamam triukšmui. Už tai atsakingi yra geležinkelio operatoriai, bendrovės ir vietos administracija, kuri planuoja geležinkelių tiesimą e, gyvenamosiose zonose. Jos turėtų pasirūpinti, kad nebūtų triukšmo per daug. O kai mes bandome sumažinti triukšmą, tai turėtų būti daroma taupiai. Turėtume pastangas telkti į tas teritorijas, kur geležinkelis yra rimta problema, nes ne visurgi tai yra aktualu. Europos komisija dabar skatina valstybės narės sukurti nacionalinės programas, kurios leistų finansuoti vagonų atnaujinimą, pakeičiant stabdymo sistemą. Aš žinau, kad Europos komisija puikiai žino, kad šiaurės valstybėse tokio uh, composite brake blocks stabdžių kaladėlių negalima naudoti, nes Skandinavijos valstybėse žiemos sąlygomis, kai yra sniego ir ledo, tai ne, ne, gali būti naudojama, nes sniegas ir ledas apie tokias stabdžių kaladėlės e, susikaupia ir traukiniui reikia labai daug laiko, kad sustotų. Vadinasi, nebesaugu būtų tokias kaladėlės naudoti. Mes norėtumėm pasirūpinti, užsitikrinti, kad komisija mūsų problemą žino. Kai transporto komiteto delegacija lankėsi vasario mėnesį Suomijoje, mes traukiniu ir keliavome. Ir tada ekspertai mums papasakojo apie šią problemą. Jie buvo dėl to plano labai susirūpinę, nes puikiai žinome, kad to tokio sprendimo šiaurės valstybėse Skandinavijoje negalėsime pritaikyti. Ačiū, tai nebus saugu. Peter Lundgren. Peter Lundgren, ačiū. Aš be abejo galiu tik papildyti savo kolegę iš Suomijos. E, tos e, stabdžių kaladėlės, kai naujosios, kai jos gerai veikia, tai yra gerai, bet būkim realistai ir supraskim, kad jos ne visur egzistuoja. Negalime tokių stabdžių kaladėlių panaudoti šiaurės valstybėse. Tai sukers labai daug saugumo problemų. Ir tai e, čia nieko negalės padaryti nei geležinkelio E, Suomijos geležinkelio tarnybos, nei Švedijos geležinkelio tarnybos. Taigi mes turėtume pritaikyti išimti saugumo dėliai. Um Dar viena pastaba dėl pinigų. 30 milijardų oro linijoms yra skiriama iš ES biudžeto. Bet tai buvo viena pastaba. Ir antra pastaba, jeigu mes nerasime e, europinio sprendimo, reikės nacionalinių sprendimų. Ir 70-80 e, procentų riedmenų valstybės narės turės atnaujinti arba jos negalės e, tarp valstybinių lygmenių pervežti krovinių. Sprendimą tikrai reikės rasti nėra prasminga tiesiog užmerkti akis ir ignoruoti problemą. Thank you, Chair. Thank you all. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems už įvairius komentarus ir pozicijas. Visą tai atspindi klausimo sudėtingumą. Žinoma, turime siekti europinio požiūrio sprendžiant šią problemą, nes kitaip dėja ši problema bus labai sudėtinga, kaip yra ir su oro uostais ar keliais. Kol kas mums pavyko išlaikyti vidaus rinkos integralumą geležinkelių srityje, nepaisant kai kurių valstybių narių ir kai kurių vietos valdžios institucijų bandymų taikyti draudimus Man atrodo, kad absoliučiai šito būtina vengti, nes bus sunku įgyvendinti vidaus rinką geležinkelių e, srityje, bus sunku skatinti krovinių vežimą geležinkeliais, reikia dėti visas pastangas, kad neatsirastų naujų kliučių e, šiam dalykui. Sektorius yra labai trapus, ir dėl to mes ieškome pigiausio būdų, kaip šią problemą išspręsti. Ir todėl šis poveikio vertinimas ir vertina pertvarkymo kainas, atsižvelgiant įvairius aspektus, priežiūros aspektus. Tačiau šis išeina į pirmą vietą, nes per visą parko gyvenimo laikotarpį jis apsimoka. Tai apsimoka ir mūsų išvada yra geriau numatyti griežtą grafiką viso parko atnaujinimui, nes tas par, tai tie, jie, tie vagonai naudojami viso Europos Sąjungoje ir sunku priboti dalies parko apriboj, naudojimą apriboti tam tikromis zonomis. Na ir visi jūs e, norite, kad mūsų reakcija būtų labai proporcinga ir dėl to aš manau, kad jeigu e, tie tylus stabdžių, tyros stabdžių kolodėlės e, kelia problemų saugumui, tai aišku, kad bus išlyga. Kol kas aš sugirdėjęs apie šią problemą, tačiau nesu gavęs jokių įrodymų, nei e, geležinkelio agentūra nepateikė įrodymų, kad tai iš tikrųjų ekstremaliomis sąlygomis kelia saugumo pavojų. Pavyzdžiui, žiemos sąlygomis esant e, giliam sniegui ar labai šiltame ore. Tačiau jeigu taip yra, tai žinoma, į tai bus atsižvelgta ir kad e, pareiga atnaujinti vagonus e, bus su išlyga. Kita išlyga, kuri turėtų būti įmanoma, ar galbūt būtų galima pratesti bendrą laikotarpį numatytą vagonų pertvarkymui, būtų pagrista e, supratimu, ar tai tam gyventojams daroma įvaka, įtaka ar ne ir ar operatoriai gali apsiriboti dalies organų taikymų naudojimo tam tikrose tik tai teritorijose. Aišku, kad apie tai diskutuosime ir su jumis, ir nacionalinėmis tarnybomis. Turime žemėlapius, buvo užduotas klausimas apie e, jautriausių zonų nustatymą. Turime žemėlapius ir jie bus integruoti į bendrą TNT žemėlapių planą kurį pristatysime Rotterdame, kur kalbėsime apie tam tikras kliūtis, nes kliūtis ir e, triukšmas irgi laikomas tam tikrą kliūtimi. Ar yra alternatyvų kompoziciniams e, stabdžiams? Taip yra. Pirmininkas, man atrodo, labai aiškiai kalbėjo apie e, triukšmo sienų panaudojimą. Čia yra racionali metodika Aišku, čia daug kainuoja, tačiau darbas rengiant įvairias alternatyvas nesustoja ir visą tai integruota į perėjimo prie geležinkelių tyrimų programą. Kai galvojame apie tai, taip pat galvojame apie vagonų dydžius. Tai yra vienas iš aspektų, kuris gali leisti smarkiai sumažinti vagonų keliamą triukšmą. Tačiau taip pat e, dėl infrastruktūros čia taip pat turime galimybių kaž, padaryti kai ką, kas vadinama išlifavimu, kad būtų geriau absorbuojama dalis triukšmo, laik, laikantis, taikant tam tikras priemonės bėgiams. Deja, to nepakanka ir dėl to mes manome, kad e, stabdžių kaladėlių atnaujinimas yra viena iš neišvengiamų galimybių. Ponas Telička klausė, koks yra planas, kokia yra padėtis dabar. Šios diskusijos viena iš idėjų ir buvo, jos tikslas toks, aš mielai po diskusijų su nacionalinėmis tarnybomis pateikčiau lab, kažką tiksliau dėl grafiko ir priemonių, kurios naudosime. Dėl bendro grafiko, na, terminai, kuriuos turime, tai Šveicarijos sprendimas 2020 metai, Vokietijos sprendimas bus turbūt irgi panašus. Ir dėl to aš kaip galima anksčiau norėčiau pateikti datą Europinėm sprendimui, kad visi galėtų prie jo prisidarinti ir kad neatsiras papildomų problemų. Aišku, su galimybėmis e, numatyti išlygas ir pra, numatyti ilgesnius terminus remiantis objektyviais kriterijais. dėl galimo tam teritorijų apgyvendinimo tankumo ar saugumo reikalavimų. Na, ketinimas pateikus šį vieną puslapį, mane Vandarkampai buvo pateikimas labai trumpą santraupą. Bet tai atspindi tik tai laišką, kurį pasintame jūsų pirmininkui ir jis atspindi taip pat poveikio vertinimo rezultatus ir bendrus ketinimus, kuriuos žodžiu komisija yra išreiškus siekti pažangos šioje srityje. Tikiuosi, kad Amsterdame per ten TNT dienas mes pateiksime deklaraciją. Atsiprašau, Rotterdame pateiksime deklaraciją rezumuojančią bendrą sektoriaus pritarimą. Ne tik iš visų šalių, bet ir visų sektoriaus operatorių pusės. Būtent įgyvendinti šį planą su aiškiu grafiku viso parko atnaujinimai. Ačiū. Vielen Dank. Labai ačiū. Prašom dar minutę. Atsiprašau, pamiršau. Taip, svarbus klausimas. Ką mes jau bandome padaryti, tai pažiūrėti, ar galima panaudoti EFSI, užtikrinti platesnį finansavimą e, tam vagono atnaujinimui. Tačiau tuo pat metu mes su kolegomis įvairiose departamentojose, ne tik konkurencijos departamente, direktorate, bet ir kitose, aptarinėjame galimybę sukurti planą, kuris leistų mm, nacionaliniams tarnyboms pateikti schemas, kaip išimti iš naudojimo tam tikrus vagonus. Ar kažką daryti Europos lygmenių. Tai būtų susiję ne tik su triukšmu, bet ir pozityvių poveikių saugumui ir aplinkai, nes tai leistų integruotai perdirbti visą į, seną įrangą ir galiausiai tai padėtų mūsų pramoniai greičiau pasiūlyti naujas technologijas dėl vagonų parko. Yra tokia idėja, tačiau negaliu pateikti dabar jums terminų ir oficialiai nieko pasakyti, kol kas yra per anksti, tai yra per sudėtinga tema ir kol kas. Ačiū dėja, reikia baigti šio klausimą svarstymą. Ačiū už klausimus, už atsakymus. Yeah seksime toliau šią temą. Toliau. Turizmo darbo grupė. Start, Manau, kad reikia pradėti. Prašom atsisėsti arba išeiti iš salės, jeigu jums neįdomu. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Toliau, 13 klausimas. Noriu pasveikinti turizmo darbo grupės atstovus mūsų posėdėje. Norėtume pakalbėti šiandien apie manifestą turizmą siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo. Turite turbūt šį manifestą, yra ir daugiau egzempliorių, jeigu reikia, prieš prašant pristatyti manifestą. Noriu pabrėžti, kad Aš džiaugiuosi šiuo įvykiu. Lisabono sutartis sako, kad mes galime stiprinti turizmo pramonę Europoje. Mums reikia koordinuotų veiksmų. Taip pat reikia pasidžiaugti tuo, kad manifesto veiksmų sritis atitinka ir komisijos prioritetus ir Čia mes e, tikime sinergijų tarp šių dalykų. Kai kurios priemonės numatytos strategijoje jau buvo aptartos komitete. Pavyzdžiui, priklausomybės nuo sezoniškumo mažinimas, geresnis pasiekiamumas tam tikrų vietų. E, praėjusiais metais parengė, Izabela Demonte parengė pranešimą apie iššūkius turizmui Tai tie dalykai atsispindi taip pat manifeste, pavyzdžiui, skaitmenimas ir tvarus turizmas. Na, bet pirmiausia, norėčiau kreiptis į mūsų vicepirmininką, atsakingą už turizmo darbo grupę, kuris dirba rengiant šį pranešimą taip pat. Prašom iš tenai žodis tau. Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums taip pat už galimybę pristatyti šį manifestą kartu su kitais rengusiais jį noriu padėkoti pirmininkui ir sekretariatui už jūsų paramą. mums bandant e, pasiekti naujovių. Čia visų turizmo sektorio dirbančių žmonių labui. Mes tikimės, kad su jūsų parama ar per institucinį dialogą e, ir šiame parlamente Šis komitetas labai svarbus e, sprendžia šios klausimus. Taigi, ponios ir ponai, noriu, ko gero galiu vadinti jūs kolegomis, nes manau, kad visi, kurie sėdi čia šioje salėje, siekia prisidėti prie tokio sektoriaus sukūrimo, kur dirba milijonai žmonių. Tai yra vienas iš svarbesnių mūsų pramonės sektorių. O ateityje susidomėjimas turizmu turi būti, turi slaukti daugiau dėmesio iš mūsų institucijų. Taigi, ponios ir ponai, labai malonu, kad daug įvairių organizacijų atstovavimo sektorėje turėjo galimybę parengti konkretų veiksmų planą, parengti manifestą. Manau, kad tuo galime pasidžiaugti ir remti šią iniciatyvą. Mums labai malonu, kad turime ekspertų organizacijų, kurios čia atstovamos. Megírni egy manifestút. Man kyla štai kokie klausimai. Ar Pakaktų vien tik tais paskelbti manifestą ar surinkti klausimą Europos parlamente. Ne, to nepakanka. Ką tai pakeis? Pirmininkė, būtent dėl to visi parlamento nariai ir kitos susijusios pusės imasi aktyvių veiksmų dėl šios deklaracijos įgyvendinimo mes nusprendėme suvienyti savo jėgas. Dažnai sakoma, kad Europoje nepakanka darbo vietų. Mes nuolat sakome, kad būtina skatinti ES pramonės sektorių. Junkerio paskelbtame plane net nėra paminėtas turizmo sektorius, nors būtent turizmo sektorius yra vienas iš svarbiausių sektorių, sukuriantis tikrai daug darbo vietų. Mes žinome, kad Europoje yra milijonai jaunuolių bedarbių, ypač Ispanijoje, kitose šalise. Ir kai mes kalbame apie uh, šias problemas, kodėl mes pamirštame turizmo sektorių. Turizmo sektorija labai paprasta sukurti naujų darbo vietų jaunimui. Dažnai sakoma, kad e, remiantis ES statistiniais duomenimis, e, turizmas yra laikomas tik paslaugų teikimo sektoriumi, bet ne ekonomikos sektoriumi. Ir manau, kad Čia reikėtų pasakyti, jog būtina turizmą laikyti ne paslaugų teikimo sektoriumi, o ekonomikos sektoriumi. Tai reikštų užtikrinti didesnį bendradarbiavimą, būtų galima sukurti daugiau partnerysčių. Valstybės narės neturėtų paukoti turizmą dėl ginčių susijusių su kompetencijomis, įgaliojimais, mes turime dirbti kartu. Turime suprasti, kad turizmo sektoriui reikia paramos Europoje, o taip pat e, ir kitose šalise, kur keliauja Europos turistai. Na ir to, pirmininkė, baigiu savo pasisakymą. Dar atvyko ir septynių asociacijų atstovai čia. Tikrai netaip jau e, paprasta buvo atsirinkti septynias asociacijas iš 30. Pirmininkė, nežinau, kaip suteikti kalbėtojams žodį, bet tikrai svarbu išklausyti tai, ką jie turi pasakyti. Labai ačiū. Mes pakvietėme šešis ekspertus. Aišku, kalbėjimo laikas yra ribotas ir jūs galite kalbėti nelgiau kaip šešias minutės. Eduardo Sandander, prašom. Thank you, Mr. Chairman Kramer. Uh... Ačiū pirmininkė Kramerė, gerbami parlamento nariai, kolegos, mums labai malonu čia jums pristatyti tokią iniciatyvą, kuri yra unikali Turizmas yra svarbus ekonomikos vystimas veiksnys, jis sukuria 10 procentų BVP, ten dirba 25 milijonai žmonių ir jis daugiau negu 35 milijardų eurų e, uždirba ES eksportui. Jis padeda išsaugoti ir paveldą, gerinti infrastruktūrą ir tokią būtiną piliečių supratimą. Europa yra pasaulinio masto pirmasis pir, e, paskirties taškas pasaulyje turizmui. Jis praranda konkurencingumą, nes kitose šalise sukuriama palankesnė aplinka priimti keliautojus. Tam, kad formuluotume veiksmingą turizmo politiką, mums reikia bendro europinio požiūrio atsižvelgiant į įvairialypį poveikį sektoriui ir įvairia, visą dalyvaujančių suinteresuotų šalių e, spektrą. Tai yra agentūros, turų operatoriai, transporto bendrovės, būsto e, sektorius, restoranai, barai, prekybos centrai, atrakcionai, marketingo organizacijos e, ir kiti. Tačiau šiandien mes norime paskelbti, kad visos interesuotos pusės parengė bendrą pareiškimą Tai yra turizmas siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo manifestą. Jis išdėsto politikos prioritetus sektoriui ir pasirašė daugiau kaip 30 asociacijų iš kiekvieno e, turizmo <clears throat> sektoriaus dalies. Geras valdys, valdymas, Europos reklamavimas, sezoniškumo mažinimas ir e, jungčių skatinimas, tai yra iššūkiai kylantis Europos turizmo sektoriui. Ir tos suinteresuotos pusės nori paversti jos galimybėmis. Pats laikas turizmui sujungti jėgas, dirbti kartu, vienu balsu kalbėti ir susilaukti Europos parlamento dėmesio. Mums malonu pristatyti šį manifestą jums. Mums tai yra labai svarbus momentas pagal Junkerio komisijos bendrą strategiją ir kaip paskelbė komisarė Bienkovska per paskutinį apsilankymą čia komitete, mums reikia nustatyti uh, lab, greičiausiai pasiekimus prioritetus uh, uh, turizmui ir juos pristatys mano kolegos. Aš tik, tikiuosi, kad parlamentas ir jūsų komitetai nariai pritarsite mūsų iniciatyvai ir prieš baigdamas norėčiau padėkoti visoms asociacijoms, taip pat iniciatyvos e, ir komiteto sekretariatams už jų darbą. Ypač noriu padėkoti ponui Vyhei už tai, kad jis rėmė šios ne, iniciatyvos pristatymui ne, iš, iš šio komiteto darbo atvarkė ir dėkuoju komiteto nariams. Toliau atstovas iš Europos turą operatorių asociacijos. Ačiū, pirmininkė. Kaip girdėjome, Lisbono sutartis, kaip sakoma, komisijos komunikacite e, ir leidžia skatinti šios sektoriaus įmonių konkurencingumą, kurti jų aplinką palankę jų vystimusi, skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, ypač keičiantis gerą patirtimį, plėtoti integruotą požiūrį į turizmą užtikrinant, kad į šį sektorių būtų atsižvelgiama kitose politikos rytise. Taigi mes raginame parengti naują strateginį veiksmų planą pagristą šiais tikslais, kur ES turi e, kompetenciją. E, vartotojų reguliavimas, transportas ir toliau. Orientalus požiūris yra būtinas, kad pasiektume integruotos e, lankytojų ekonomikos, kuri numatyta suteityje sutartyje ir keičiant prioritetus reikia spręsti ir biurokratinių reikalavimų, pertekliaus problemas ir taip toliau. Kadangi turizmas labai svarbus darbo vietų kūrimui, ar nereikėtų įsteigti nuolatinio komiteto skirto turizmo klausimams. Ir nors kompetencijos išlieka nacionaliniuose rankose, ES gali analizuoti tos skirtumus požiūrių, jų poveikį ir reikalauti keitis, keistis gerą patirtimą. Vietinė kompetencija e, reiškia, kad reguliuojami mokesčiai vietoje, visokie reikalavimai būstui, užimtumo reglamentavimas, ypač laikino sezoninio darbo reikalavimai. Tos taisyklės kai kuriuose šalise yra tikrai sudėtingos. Protingesnis reguliavimas sumažins, sumažins pajamų netekimą, kai juos perėmė šešėlinė ekonomika. Mikro ir mažų įmonių taisyklių atitikimas neturi jų per nevyk bausti. Na, jeigu leisite, aš norėčiau dar pateikti vieną pasiūlymą, kurio nėra manifeste. Reikia sukurti platformą, kuri leistų koordinuoti ir skelbti informaciją iš civilinės, civilinių e, organizacijų po teroristinių incidentų, gazinančių įvykių, kitų dalykų, kurie yra svarbus plačiai prasme. Reikia keistis greitai informaciją įvairiomis kalbomis. Pasaulinė rinka reikalauja informacijos, kurios neturi šis sektorius, o e, civilinės organizacijos turi kitus prioritetus, Tačiau ES turi gerinti savo reakciją, nes visai Europai padaro poveikį vienas incidentas ir tai turi ženklių ekonominių pasakmių, bet tokios greitos informacijos e, rinka pernelyg e, smarkiai reaguoja. Kaip atrodo sėkmė turizmo srityje? Ar tai pasaulinio rinkos dalis, ar tai darbo vietų skaičius ir kokybė, ar tai yra apyvarta? bendras e, buvimo šalyje turizmų, turistų e, laikas ar apyvartos kiekis. Kadangi norime, kad turistų skaičius dėtų, e, turime klausytis ir ne ES vartotojų balsą. Taigi trumpai, mums reikės sukurti rezultatų rodiklius, kurie atitiktų strateginius tikslus ir mums reikėjo daugiau kokybinių ir kiekybinių duomenų. E, aišku, finansavimas yra taip pat svarbus ir jis turi atitikti mūsų žodžius. Jeigu komisija mano, kad turizmas yra e, svarbiausia darbo vietų kūrimo sritis, ypač jaunimui, tai reikia čia ir skirti investicijų. Komisijos e, turimas finansavimas siekiant sutarties užduočių turizmo srityje yra minimalus, tai reikia pakeisti. Mes pripažįstame, kad nemenkos sumos skiriamos transportui taip pat daro poveikį turizmui, kolegos ar tai pakalbės. Mes taip pat pripažįstame, kad finansavimas iš 11 šaltinių ES finansavimo gairiose yra matytas, tačiau ne vienas šaltinis nėra skirtas turizmui. Todėl mes norėtume, kad būtų peržiūrimos lėšos skiriamos turizmui ir kokia iš jų nauda. Taigi, rezumuojant, noriu pasakyti, reikia nustatyti, kas be reguliavimo mokestinio ir vizų režimo dar padarytų didžiausią poveikį darbo vietų kūrimui ir augimui turizmo sektoriuje. Taip pat mums reikia numatyti atitinkamas biudžeto nuostatas. Ačiū. Kristian de Baran. Kristian de Banar. Prašom. Mr. Chairman. Pone pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Kaip visi žinome, turizmas vis daugiau ir daugiau reikšmės turi Europos ekonomikoje, nes tai yra tas sektorius, kuris vis dar kuria darbo vietas ir ženkliai prisėda prie ekonomikos augimo. Nepaisant to, kad Europa e, turi nenukonkuruojamų ypatybių pritraukiančių turizmus, kur, dėl kurių uh, 5 procentais dar turėtų turizmas išaukti iki 2020 metų. Vis tik turizmas gali ir nukentėti ateityje ir dėl to nukentės e, e, bendrai ekonomika. Pirmiausia, mes supraskime, kad reikia siekti supaprastinti fiskalinę ir administracinę naštą turizmo bendrovėms. Fiskalinė ir administracinė našta turizmui e, nekoordinuotai gyvenina teisės aktus, pritaikant mokesčius ir rinkliavas ES nacionaliniu ir vietos lygmeniu yra nenoseklus ir neigiamai įtakoja konkurencingumą. Tam, kad galėtumėm įvertinti mokesčių įtaką konkurencingumui, e, manifesto nariai kreipėsi į Europos komisiją, kad būtų pradėtas tyrimas E, įkvėptas Demonte pranešimo, kurio tikslas būtų parengti praktinės rekomendacijas, paskatinti turizmo augimą ir darbo vietų kūrimą. Antras dalykas, turime įvertinti dalymosi ekonomikos socialinį ir ekonominį poveikį. Be bejonės, dalymosi ekonomika keičia e, rinką ir verslo modelius, padidina augimo potencialą ir atspindi ir atneša tam tikrų pranašumų mokesčio apsaugai ir mokesčiams. Suprantame, kad e, sektoriaus plėtra e, gali padėti kovoti su e, nelegaliu darbu, nederamis sąlygomis. Taipgi, Demonte pranešimas E, labai aiškiai numatė priemonės kovoti su tais iššūkiais. Trečias dalykas, turėtume parengti ES gairės, kaip pritaikyti dabartinės ES teisės aktus dalymosi ekonomikai ir kaip užtikrinti sąžininką konkurenciją bei vienodas veikimo sąlygas, pirmiausia, vartotojų apsaugos ir darbo jėgos apmokestinimo požiūrių. Manifeste dar kartą yra sveikinamas demont pranešimas, kuriame sakoma, kad vartotojų apsaugos labui saugumo E, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos reglamentai taikomi kitiems sektoriams turėtų būti taikomi ir turizmo sektoriui komercinių pagrindų dalymas ekonomikoje. Ketvirtas dalykas - turėtume užtikrinti skaidrumą ir neutralumą internetiniams vartotojams ir verslo įmonėms. Interneto paieškos rezultatai turėtų būti įtraukti į e, teisės aktų peržiūros apimti E, skaidrumas vartotojams atliekant tyri, paieškas internete yra būtinas, kad būtų galima e, bešališkus ir pagristus sprendimus priimti. Paieškos varikliai turėtų būti neutralūs, vertinant rezultatus. E, visokie įtakos faktoriai, tokie kaip reklama, turėtų būti labai aiškiai aiškinami ir parodomi. Keletas studijų parodė, kad vartotojai dažniausiai pasirenka tokius rezultatus, kurie yra neneutralūs. Supraskime, kad e, bet koks rezultatų orientavimas gali suklaidinti vartotojus. Ačiū už jūsų dėmesį šiai ataskaitai. Adam Bodo. Toliau Adam Bodo iš Europos dviratininkų federacijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Čia jūs sėdite transporto komitete, taigi greičiausiai kalbate apie problemas ir iššūkius, kurie iškyla transporto sektoriui. Aš galiu jūs patikinti iš turizmo perspektyvos, kad e, transporto tinklai Europoje yra gerai išplėtoti, lyginant e, pasaulį, su kitomis pasaulio rinkomis. Tai e, e, atspindėta USB ataskaitoje apie turizmo sektorių. E, Europos tinklas neturi precedentų visame pasaulyje, tačiau tas potencialas nėra išnaudojamas. E, Jeigu kalbėtume apie ilgalaik, ilgas keliones, kad ir kaip būtų prieštaringa, dažnai ES rezultatai yra blogesni negu į automobilį orientuotos Junktinės Amerikos valstijos. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad traukiniu noriu keliauti iš New Yorko į Čikagą. Tai būtų ilgiausia įmanoma traukinio kelionė Junktinės Amerikos valstija. Traukinį galiu užsisakyti vienoje vietoje. O jeigu noriu keliauti iš Briuselio į savo tėvynį, į Budapeštą, 1400 e, km negaliu biletą užsisakyti vienoje vietoje. O jeigu man dar kils E, keista mintis pasimti su savim dviratį, tai tada susidursiu su dar daugiau problemų. Net keturis kartus reikės persėsti iš vieno traukinio į kitą. Todėl aš galiu Jums papasakoti, turimas ES potencialas neišnaudotas. Neišnaudotas, nepaisant to, kad Europa investuoja į greitaigius traukinius ir jų tinklus. Taigi dabar, būdamas transporto komitete, norėčiau Jūs paskatinti, kad padėtis pasikeistų ir pasinaudokite tą unikalią uh, komerc, unikalių komercinių pasiūlymų turizmo sektoriui. Atsižvelkite į lankytojų ekonomikos poreikius, kai planuojate ir investuojate į transporto plėtrą. Kai kalbame apie transporto plėtrą, turime galvoje ne tik tai linijinį infrastruktūrą, kaip, pavyzdžiui, geležinkelio linijas šiuo atveju. Taip pat kalbame apie, sienas, apie paslaugas per sienas, apie bilietų pardavimą, apie informacijos teikimą, apie reklamą. Viso to trūksta ES e, lankytojams. Lankytojų ekonomikos neskatiname. Mes tokiu būdu tik atbaidome lankytojus ir turistus nuo tvarių transporto rūšių. Todėl nestebina tai, kad lankytojo ekonomika vis daugiau pasikliauna aviacija. Jeigu norime, kad transporto sektorius mažiau terštų, turime atsižvelgti į lankytojo ekonomikos poreikius, plėsdami transporto tinklus. Jeigu pažiūrėtumėte pagrindinius mūsų veiklos aspektus, tai galėtume aiškiai pamatyti, kad reikia toliau stengtis investuoti transporto infrastruktūrą, bet taip pat būtina atsižvelgti į lankytojų ekonomikos galimybės tarptautiniu mastu, o taip pat ir vietos bei regionų lygmenių. Pavyzdžiui, jeigu investuojate į vietos mobilumą, ES daug tokių projektų remia, pagalvokite apie e, stovėjimo aikštelės autobusams, turistiniams autobusams arba apie dviračių takus turbūt niekas to nes, dėl to nenusteps. Išnaudokite e, dviračių takų potencialą ir parenkite investicijas į dviračių takus turizmo tikslams, ne tik tai mobilumo tikslams. Taip pat mums e, netidėliotinai reikia multimodalinio paslaug, transporto paslaugų. Aš paminėjau pavyzdį e, iš vienos transporto rūšys. Jeigu norime suderinti keletą transporto rūšių, tai reikia, kad Europa sukurtų geresnę strategiją, geresnį reglamentavimą, ypač E, galvojant apie lankytojų ekonomiką ir be abejo turime numatyti integruotą bilietų pardavimo sistemą. Mes esame realistai ir žinome, kad aviacija ir toliau atliks labai svarbu vaidmenį ateityje, Tačiau norėtume paprašyti, kad būtų pradėta studija apie tai, kokios įtakos Europos bendro dangaus ir atviro dangaus iniciatyvos turės transporto sektoriui. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad transporto turizmo sektorius visiškai pasisako už visas jūsų pastangas pritraukti daugiau investicijų į transporto sektorių ir mes labai maloniai norėtumėm jūsų paprašyti atsižvelgti į lankytojo ekonomikos galimybės investuojant į transportą. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Aš tik paminėsiu, kad mes esame transporto ir turizmo komitetas. Kristina Nunies toliau. Europos tvaraus e, ir konkurencingo turisto asociacijos atstovai. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėme Europos parlamento nariai, komisijos atstovai, ponios ir ponai. Man labai didelė garbė pristatyti manifesto prioritetus, kalbant apie turizmo tvarumą. Uh, Pirmiausia, pirmoji mūsų rekomendacija šią temą būtų spręsti tvaraus turizmo transvensalinį matmenį, kuriant ir plėtojant naujas turizmo iniciatyvas. Žinoma, tvarus turizmas nėra nauja tema, bet tai yra horizontalaus pobūdžio tema, kuri apima visas šio verslo uh, sritis ir reikalauja ES institucijų dėmesio. Antras dalykas, manifeste kreipiamės Europos komisiją, kad ji aiškiau skatintų uh, E, maršrutų valdymo laisvanorišką stebėsiną. Ta, turėtų bū, ta būtų galima padaryti per ITIS, Europos turizmo e, indeksą. Taip galėtumėm geriau įvertinti turizmo potencialą, jo poreikius, tendencijas. E, iš tiesų, ETIS po bandomojo etapo turi būti ne tik toliau plečiamas, bet jam reikia ir papildomo finansavimo, kad būtų galima patobulinti programinę e, technologijas, programinę įrangą ir panašius kitus plėtros e, būtinus elementus. Taip, tvarumas turizmui yra labai e, svarbus, jau labai daug pastangų yra dėta, kad jis toks būtų daugelie maršrutų. Mes esame giliai įsitikinę, kad negalėsime suvaldyti to, ko negalime išmatuoti. Be to, subalansuotumas yra tiesiogiai susijęs su e, konkurencingumu ir valdysena. Vadinasi, turizmo politikos sėkmingas įgyvendinimas ir kitų iniciatyvų įgyvendinimas bet, kokio, vald, bet kokio valdymo lygmenio reikalauja suderintų lygintinų rodiklių, kad būtų galima stebėti e, įvairių maršrutų rezultatus ir juos palyginti. Tvarumas apima ekonominį, socialinį, ekologinį e, matmenis ir tai turi būti e, visumos elementas. Ir galutinis mūsų kreipimasis būtų sukurti konkrečią bendradarbiavimo programą tarp e, jungtinių tautų e, organizacijos ir ES, kad būtų galima plėtoti e, toliau turizmą subalansuotai. Mes turime galvoti apie ilgalaikį planą E, turime apimti sistemas, technologijas, infrastruktūrą. Be abejonės turizmas yra priklausomas nuo vietovių, tam reikia ilgalaikės vizijos, aiškios e, aplinkos apsaugos ir mūsų nuomonė. Uh, E, bendrai turizmas galėtų prisidėti prie ekonomikos gerinimo, darbo vietų kūrimo, kultūros e, apsaugojimo, apčiuopimos ir neapčiuopimos e, kultūros ir paveldo apsaugojimo. Taip pat turime prisidėti prie gyvenimo būdo išsaugojimo visa tai turi būti siejama su daugybė Europos komisijos generalinių direktoratų ir kitų tarptautinių institucijų. Tai būtų naudinga ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Ačiū. Next... Labai ačiū. Toliau Kerstin Hovald. Prašom. FAT atstovė. Ačiū. Mėly parlamentarai, tikrai norėčiau Jums pristatyti tai, kokį susitarimą mums pavyko pasiekti dėl įgūdžių turizmo srityje. Kaip žinia, buvo pateiktas pasiūlymas dėl socialinių teisų ramščio, ten kalbama ir apie įgūdžių skatinimą visą gyvenimą, e, trunkantį mokymą, tai padeda geriau įsitvirtinti darbo rinkoje, suteikia naujų galimybių. Mes Manome, kad e, kalbant apie turizmo sektorių, svarbu, kad e, mokymo programos atitiktų darbdavių poreikius. Į šį procesą būtinai traukti visas susijusias pusės. E, svarbu, kad žmonės mokytųsi daugiau užsienio kalbų, kad jie įgytų daugiau žinių ir apie alergijas, tam tikrų maisto produktų netol netoleravimą. Mažos bei vidutinės įmonės turėtų skirti daugiau dėmesio savo darbuotojų apmokymui nes tokiems darbuotojams sunkiau rasti laiko sudalyvauti kokiuose nors išorės kursuose, dėl to MPI darbuotojai turėtų būti dažniau skatinami dalyvauti internetinėse mokymuose. Šiuo metu Europoje e, yra daug pokyčių, kalbant apie įgūdžius. Keletas komisijos direktoratų dirba šioje srityje, taip pat į procesą įsitraukia ir socialiniai partneriai tiek Europos, tiek ir nacionalinių lygmenių. Taigi, kai kalbame apie kvalifikacijas ir įgūdžius, yra būtina geriau užtikrinti e, e, finansavimo stebėjimą europinių lygmenių. Svarbu taip pat keistis rezultatais, geriausią praktiką. Taip pat reikėtų nepamiršti ir visų uh, E, tų instrumentų, kurie jau egzistuoja. Taip pat, e, kaip žinia, e, turizmo sektorė dirba daug jaunų žmonių, jiems tai paprastai yra pirmoji darbo vieta. Taigi, svarbu, kad turizmo sektorius sugebėtų pritraukti dar daugiau jaunų žmonių į darbo rinką. Aš manau, kad čia mes galėtumėm naudotis jaunimo garantiją, taip pat pameistrystės alijansų ir kitomis priemonėmis. Vėlgi svarbu, kad procese dalyvautų visos susijusios pusės. Reikėtų skatinti ir novatoriškas programas susijusias su švietimu, įgūdžių įgyjimu kai kurie jaunuoliai galbūt susiduria, susi, susiranda tik sezoninį darbą, jie turėtų įgyti tokių įgūdžių, kad galėtų susirasti ir nuolatinį darbą. Galbūt e, žmonės negauna pakanką informacijos apie tai, e, e, kokiu galimybė egzistuoja susirasti darbo vietą turizmo sektorė. Gal reikėtų atskiro portalo, kur būtų galima teikti tokią informaciją. Taip pat Svarbu, kad mes ne tik priviliotumėm žmonės dirbti turizmo sektorėje, bet kad jie tame sektorėje ir pasiliktų. Taigi turizmo sektorėje reikėtų kurti geras darbo vietas, atsižvelgiant ir į vienodas lyčių lygimybės, galimybės. Aš manau, kad mes šioje srityje jau tikrai nemažai padarėme. Ačiū. Toliau kolega Paskalė. Gracias, presidente. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti septynioms organizacijoms, kurių atstovai atvyko į šį klausimą. Ačiū visiems pranešėjams. Kaip jau buvo teisingai pastebėta, mūsų komitetas yra atsakingas ne vien tik tais už transportą, bet ir už turizmą. Iš tikrųjų, Čia galima būtų pasinaudoti 795 e, e, e, straipsnių. Apie tai jau kalbama ir manifeste. ES čia neturi išskirtinės kompetencijos, bet ji turėtų sukurti tinkamas sąlygas. Manifeste kalbama ir apie tai, koks vaidmo tenka uh, mūsų komitetui. E, turizmo sektorija turėtų būti kuriamos naujos darbo vietos, užtikrinami kultūriniai mainai. Mes šio sektoriaus negalime harmonizuoti, tačiau mes galime turėti poveikio veiksmams turizmo sektorija. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, mano šalyje pagrindinis e, ekonomikos sektorius arba vienas iš pagrindinių ekonomikos sektorių ir yra turizmo sektorius. Ir tikrai šis sektorius yra patrauklus tiems jaunuoliams, kurie ieško darbo. Sveikinu pateiktą manifestą. Manau, kad tikrai um, ten išdėstyta gerų idėjų. Manifeste uh, kalbama ir apie tvarumą, tai tikrai teisinga idėja. Taip pat svarbu, kad e, tokio požiūrio būtų laikomas visoje ES, nes tai padės suklestėti mūsų šalims. Ačiū toliau, Klaudija Tapadėl. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti uh, E, turizmo sektoriaus atstovai, kurie pas mus atvyko. Iš tikrųjų, turizmas labai prisideda prie ES ekonomikos vystimosi. Nenorėčiau kartoti viso to, kas parašyta manifeste. Aišku, manifesto mintis yra labai svarbios. Svarbu kad būtų atsižvelgta į tai, ką sako turizmo sektoriaus atstovai. Kol kas nei komisija, nei kitos institucijos labai daug dėmesio nekreipia į tai, ką sako turizmo sektoriaus atstovai. Ir tikrai labai gaila, kad taip yra, nes e, turizmo sektorius labai prisideda prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, pelno gavimo. Tikrai labai gaila, kad tokia dabartinė padėtis. Ir e, dar liūdniau yra tai, kad turizmo sektorius nesusilaukia pakankamos paramos. Esu tikra arba tikiuosi, kad šios dienos susitikimas yra pirmas žingsnis teisinga linkme tam, kad situacija pasikeistų. Daugelis iš mūsų dirbame įvairiose ES komitetuose ir juose taip pat turėtumėm kalbėti apie turizmą. Mes jau nekartą kėlėme turizmo sektoriaus problemas, diskutuodami ir su komisijos atstovais. Manau, kad tikrai atėjo laikas padėti pakeisti. Mūsų komitetas yra ne vien tik tais transporto, bet ir turizmo komitetas. Ir jeigu toks yra mūsų komiteto pavadinimas, tai mes turėtumėm vienodą dėmesį skirti ir transportui, ir turizmai. nes e, tai du svarbus sektoriai. Dar šitą pridursiu. Manau, kad ES turizmo sektorius e, tikrai jau prisidėjo prie ekonomikos augimo. Galbūt būtų galima kažkurios metus paskelbti turizmo metais. Tokią mintį buvome iškėlę. Europos komisija nori 2018 metus paskelbti Europos kultūrinio paveldo metais. Bet galbūt reikėtų daryti dar daugiau tam, kad Europos komisija suprastų, koks svarbus ir turizmo sektorius. Turizmui reikėtų skirti ne vien tik tais europinius metus, bet ir europinę strategiją tam, kad šis turizmo sektorius būtų plėtojamas. Uh, Mes iš komisijos laukiame strategijos, laukiame veiksmų plano, komisija jums šitą pažadėjo. Na, o šis dokumentas, turiuomenį manifestą, yra svarbus instrumentas tam, kad būtų patvirtintas veiksmų planas. Tikimės, kad dar per šią kadenciją Europos komisijos atstovai tokių veiksmų imsis. Europos parlamentas supranta, kad e, Europos turizmui reikia vystimosi strategijos Per pastarosius penkerius metus tokia strategija nebuvo sukurta, ji nebuvo perdaryta. Dabartinė strategija yra visiškai pasenusi. Per penkerius metus labai daug kas pasikeitė ir strategiją reikia atnaujinti. Na ir štai paskutinis mano sakinys. Mes daug diskutavome ir su e, e, ministerijų, e, institucijų atstovais apie turizmą. Ir jie visi sako, kad Be europinės paramos, be europinių investicijų. Beje, turizmo sektoriai nėra numatytos investicijos e, Junkerio plane. Taigi, be tokių europinių investicijų mes neišgyvensime. Taip sako e, visų instu, nacionalinių institucijų atstovai ir manau, kad tai laikas atsižvelgti. Ačiū toliau, Jill Evans. Thank you very much. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti šiais įvykiais, kažkas pasakė, čia yra unikalus įvykis, labai padrasina, kad tai, kad įvairūs partneriai kartu parengė tokią darbo tvarkę ir iškėlė turizmą į bendrą politinę darbo tvarkę, kaip ir mes bandome padaryti. Aš manau, kad įvairiose prezentacijose išsakyti klausimai atspindi, koks svarbus turizmas E, įvairiais mūsų gyvenimo aspektais. Ir aišku, labai svarbu ir MVI dėmesys. Dėmesys mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad e, būtų kuo mažiau barjerų, ne tik keliaujant iš vienos šalies į kitą, bet apskritai prieinamumas turizmo e, sektorius būtų taip pat ir žmonėms su negale. Aišku, kad dėmesys tvarumui yra svarbus ir galbūt galima būtų labiau pabrėžti turizmo svarbą siekiant ir klimato kaitos tikslų. Norėjau paklausti konkretaus klausimo dėl įgūdžių ir mokymo. Manifeste sakoma, kad 25 milijonai žmonių ES dirba turizmo sektorėje. Tai yra sektorius, e, kuriam reikia profesinių praktinių įgūdžių. Aš atstovauju Velsą ir e, Velso vyriausybės strategija skelbia, kad turizmas dažnai nelaikomas kokybiškų darbo e, sektoriumi, tai kelia nerimą. Dirbau tai yra įgūdžių plėtros organizacija, žmonės pirmoje vietoje, e, sako, kad e, darbuotojai neturi pakankamų įgūdžių, kurių reikia ir su tuo yra susijusi ir problema ir kad būtų galima, kaip, kaip išlaikyti darbuotojus darbo vietoje. Vienas iš prelegentų sakė, kad čia svarbus jauni žmonės e, iki 24 metų amžiaus žmonių turizmo sektoriuje yra tris kartus daugiau negu likusioje ekonomikos dalyje. Tai yra svarbus klausimai, todėl reikia propaguoti turizmo sektorių apskritai visuomenėje. Ir kaip Jums atrodo, mes galėtume kartu siekti užtikrinti, kad pakankamai būtų pabrėžiamas pabrėžiama įgūdžių svarba ir vertė turizmo sektoriu. Ačiū toliau, Dirdra Klūn. Ačiū pirminkė, norėčiau pasidžiaugti šiuo dokumentu. Jis apima įvairiausias sritis, kurios svarbos turizmui. Yra daug mažų įmonių čia dirba. Norėčiau paminėti ponios Evans paminėtą dalyką dėl įgūdžių, kad reikia propaguoti turizmą kaip e, na, karjeros galimybę. Nes e, tuos dalykus reikia stiprinti. Tai nėra ne tik įgūdžiai, paprasti įgūdžiai, yra įvairiausių įgūdžių, kurių reikia Viešbučių e, federacija Airijoje sako, kad e, reikia, e, kad švietimo sektorius ir kitos agentūros dalyvautų propaguojant turizmą kaip karjeros sritį. Ponas Nilsen toliau. Ačiū. Aš pirmiausia pasakysiu, kad sveikinu tokį menų festą. Manau, kad jis bus labai naudingas, bazė tolesniam darbui, kuris turi būti vykdomas visais lygmenimis. Pirmiausia, šitą pasakysiu apie savo regioną, o paskui porą konkrečių pasiūlymų pateiksiu. Aš esu iš šiaurės Švedijos regiono, kuris dešimtam dešimtmetyje pagal regionų plėtros strategiją e, skatino e, turizmo plėtrą. Regiono plėtros strategijoje E, buvo numatytos lėšos, kurios prisidėjo prie regioninių struktūrinių fondų programų įgyvendinimo ir ES pinigai e, buvo teisingiau paskirstyti. Ir tada 2000, nuo 2000 iki 2010 metų mes pradėjom kalbėti apie turizmo tvarumą, subalansuotumą, pradėjom galvoti apie kai, tai, kaip su turizmu susijęti vietos kulinarinę kultūrą, be to prasidėjo universitetuose tyrimai apie turizmą ir tai leido visą regioną palankiai išplėtoti. Aš manau, kad e, kadangi čia mes esame atsakingi už turizmą, regionų komitetas yra atsakingas už regiono plėtrą, mes turėtumėm bendradarbiauti su tuo komitetu. Lygiai taip pat, kaip Europos komisija turėtų bendradarbiauti uh, su skirtingais, e, jos skirtingi direktoratai turėtų bendradarbiauti. Taip mes galim vieni iš kitų pasimokyti. Nereikia pamiršti, kad yra gerų pavyzdžių, kurie yra labai svarbus. Ir taip pat, kai kalbame apie turizmo plėtrą, pirmiausia, turim suprasti, kad regionų lygmenių veiksmai yra patys svarbiausi. Ten yra atliekamas darbas ten yra parengiami maršrutai, kurie turi pritraukti žmonės, taigi regionų lygmenių reikėtų daugiau dirbti. Taip pat reikia Europos indėlio, be abejo, bet turime nepamiršti, kad jau ir šiandien yra gana daug ES pinigų iš struktūrinių fondų yra naudojama e, regionų turizmo plėtrai. Taigi mes turim tik tai suprasti, kad jau bazė yra ir reikia tik ją atsispyrus toliau dirbti. Taigi aš siūlau, pirmiausia, atlikime tyrimą kartu su regionų komitetu, kad išsiaiškinom, kiek paramos reikia suteikti ir jau yra suteikiama iš regionų plėtros fondo. Mes to nežinom, bet gal regionų komitetas žino, gal Europos komisija žino. Taigi mes galim jau dabar tą pradėti daryti. O antras pasiūlymas būtų, išsirinkim gal 10-15 ES regionų, kurie yra apsisprendę e, paversti turizmą pagrindiniu verslu Ir tie regionai, aš džiugiuosi, kad tarp jų gali būti ir mano, e, galės tą padaryti ir jie galės iš to gauti didžiausias pajamas. Ir mes įvertikim, kas juose yra gerai, kas yra blogai. Pasimokykim vieni iš kitų, pagalvokim, kaip galima integruoti skirtingus horizontaliuosius turizmo tikslus. Mes vieni iš kitų, atliekami vairiausias studijas, galime daug padaryti. Ir kaip jau sakiau, transporto ir regi komitetai turi bendradarbiauti. Klaudija Monteiro de Aguja. Toliau Klaudija Montero del Giaro. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, turizmo, e, transporto ir turizmo komitete pristatomas e, šis manifestas E, mūsų nuomonės e, dažnai skiriasi dėl to, kad mes priklausome skirtingomas partija. Ar turėtume privato ar viešą sektorių, tils tikslai turėtų būti bendri. Tai yra, dirb turime su, su horizontalios svarbos e, sektoriumi čia. Ar tai būtų viešas ar, ar privatus interesas, tikslai panašus. Ir todėl su dideliu džiaugsmu galiu pasakyti, aš galėjau prisidėsti prie šio manifesto e, rengimo ir prie pranešimo, kuris buvo patvirtintas dėl turizmo sektoriui kylančių iššūkių. Na ir aišku, Tai jeigu mūsų dalyvavimas prisidėjo prie kokio nors naudos, tai labai gerai, kad tos idėjas atsispindi e, manifeste. Dėkuoju už šio sustikimo surengimą. Reikia siekti, kad e, visi e, dėtų pastangas šio sektoriaus tikslų siekimui, siekiant pažangos jame sektorėje, kuris kuria darbo vietas, kur yra svarbus daugeliu regionų. Reikia dirbti kartu, reikia kalbėti vienu balsu, eiti vienu keliu. Ir šis manifestas, kaip sakė visi kolegos, šis manifestas yra išeities taškas šiandien. Ir tikimės, kad E, taip jis padės mums įdėti, įdėkti konkretų komisijos planą komisijai, o dėl finansavimo tai reikia aišku laikytis ir subsidirumo principo ir atsižvelgti kiekvienos valstybės narės ypatybės. E, siekti šių bendrų tikslų galima tik tai dirbdami kartu Na ir žinoma, reikės dirbti ir su kitais komitetais čia parlamente, nes tai yra horizontalūs klausimai dažnai. Ir šią progą aš norėčiau e, pasinaudoti progą, kadangi čia yra ir komisijos e, atstovų, kad perduočiau tam tikrą e, signalą, tam tikrą žinę. Tai yra fundamentalus dokumentas ir klausimas man kylantis yra, kaip mes kartu galėtume perduoti žinę mūsų regionams ir suinteresuotėms asmenims. Komisijos narė Bienkovska e, kalbėjo apie konkretaus veiksmų plano sukūrimą ir kaip, kaip galime suburti mūsų pastangas taip, kad nebūtų dubliavimasi ir taip pat yra klausimas, kurio nevert, negalima pamiršti, tai yra aš apgailestauju yra um, pateikiama įvairiausių idėjų. Ir e, šis dokumentas turi būti svarbus e, e, mažoms rytinėms įmonėms, tačiau joms trūksta dažnai informacijos. Tokius dokumentus reikia versti į daugiau ES kalbų, ypač e, dirbančių turizmo sektoriuje. Ir apgailestauju, kad mane informavo, kad toks vertimas e, bus, tačiau ne visas kalbas, pavyzdžiui, portugalų kalba nebus to teksto. Tai yra kliūtis turizmo sektoriui mūsų šalyje. Taigi apgailestauja, kad nebuvo laikytas vertimo visas kalbas principo. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad jeigu pažvelgsime į reglamentavimo aspektus, į visus įvairiausius tyrimus, kurie atlikti sektoriai yra svarbus šiam sektoriaus operatoriams. Ar bekalbėsime apie geros patirties ar finansavimo klausimus, tai čia yra daug ką reikia nuveikti. Todėl na, norėčiau, kad mūsų komitetas galėtų inicijuoti darbą šios sektoriaus naudai. Ačiū toliau Izabel Demonte. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Mes e, su jais palaikome nuolatinius kontaktus, formuodami turizmo politiką. Tai svarbu ir mums, ir komisijai. Manau, kad mes e, turime suprasti, kad nepakanka vien tik tais uh, E, e, viešojo sektoriaus veiksmus skatinant turizmą. Taip pat turizmo sektorių turime laikyti ekonomikos sektoriumi. Negalime laikyti turizmo sektorių vien tik tais paslaugų teikimo sektoriumi. Taigi, tai turėtų būti laikom, turizmo sektorius turėtų būti laikomas pramonės sektoriumi. Uh, ir jam reikėtų skirti atitinkamą dėmesį. Reikėtų nepamiršti ir dar vieno elemento. Tai, ką investuojame į turizmą, atneša naudos visai teritorijai. E, dabar kovojame su socialiniu dempingu ir e, jeigu skirsime daugiau dėmesio turizmui, tai tikrai e, padės visam regionui. ES turėtų daugiau investuoti turizmą. Manifeste yra labai daug svarbių elementų, kur kalbama, pavyzdžiui, apie turizmo iššūkius Europoje. Visiškai neseniai buvo pripažinta, kad reikia atitinkamos mokestinės politikos tam, kad visiems būtų sudarytos vienodos sąlygos. Na ir iš tikrųjų būtent tai gali pakeisti padėtį. Norėčiau dar šitą pridurti. Turime laikytis ir labai praktinio požiūrio. Dėl vietos mokesčio, rinkliavos už apsilankymą tam tikrame mieste. Kai kuriuose miestuose e, viena naktis, e, naktis už vieną mokestį kainuoja 4,50 eurus. Man atrodo, kad tai nėra pateisinama. yra? Kodėl tą mokestį, kaip tas mokestis vėliau turėtų būti panaudotas? Galbūt e, kuriant tokias paslaugas, kurias pasitarnauja turistams. Toliau skaitmeninimas ir paieška internetinė paieška. Tai irgi svarbus dalykai, bet mums reikia daugiau duomenų apie tai. Jeigu mes neturime duomenų, mes net negalime e, programuoti savo ateities. Silpnoji grandis yra vietos transportas, tik labai nedaug turistų naudojasi vietos transportu, taigi mūsų komitetas tam turėtų skirti daugiau dėmesio. Reikia užtikrinti, kad turistai gautų daugiau informacijos apie vietos transportą, kad jis būtų veiksmingesnis. Tai taip pat padėtų užtikrinti ir tvarumą, nes turistai naudotų tokį transportą, kuris palankus aplinkai. Panašu, kad mes visi siekiame, jog būtų dirbama turizmo labai, nes šis sektorius yra be galo svarbus ir kuriant darbo vietas. Ačiū, panas Muzelijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už e, šį darbą ir jo pristatymą. Trumpa tik bendro pobūdžio pastaba. Turbūt pastebėjote, kad visi kalbėjusi parlamentarai kalba skirtingomis kalbomis ir aš labai nustebau, kad iš jūsų septyni kalbėjusiai e, visi kalbėjo anglų kalba. Plus pirmininkas irgi angliškai kalbėjo. Europagi yra skirtinga, ji yra įvairi Ji graži, ji puiki, stipri savo kultūra ir tradicijomis. Ir transportas to negali nematyti. Jeigu mes tos įvairovės negerbsime, nieko nepadarysim. Antras dalykas, aš esu iš Prancūzijos, tai yra labiausiai tarp turistų populiari Europos valstybė. Ir e, mūsų žemynė, būtent Prancūzija yra labiausiai plankama. Aš pats esu iš Provanso, Alpių ir Kot d'Azūro. Tai yra turistų labiausiai mėgstamas Prancūzijos regionas. Aš e, labai e, daug e, tikiuosi iš regionų. Aš girdėjau šiandien daugelį pasisakant ir visi matome, kad ar šiaurėje, ar pietuose, ar rytuose, ar vakaruose visi turim turizmų rinką, nes Europa yra labai skirtinga, labai įvairi. Ne Europos Sąjunga turi sutvarkyti šią sritį. Galiu konstatuoti, kad mes Marselėje E, buvome paskirti Europos kultūros sostinėm, nes Marselis yra traktuojama kaip svarbus kultūrinis miestas. Taip, 12 milijonų lankytojų pritraukėm, iš viso 14 milijonų mes paprastai e, turėjome, 2 milijonai paprastai aplanko. E, taigi mes matome, kad galima imtis veiksmingų priemonių ir tai gali būti uh, E, e, įvairiausiais būdais pasiekta. Ar, tai, ar populiarintume dviračius, ar informacijos technologijas, ar traukinio keliones, ar laivus, ar panašiai. E, štai ką aš siūlau. Turizme pasaulio konkurencija yra labai stipri ir mes negalime nematyti, kokią įtaką turizmui daro saugumas ir terorizmas. Daug kas dabar bijo keliauti, nors uh, ir Jordanas, ir Libija, ir Sirija yra labai gražios valstybės. Šiandien niekas nebevažiuoja į Tunisą, nes Tunisas e, tu, patyrė išpolius, bet Tunisas išlieka toks pat gražus. Po išpolių Paryžiuje turistų skaičius maždaug 20 procentų sumažėjo. Visi tie skaičiai yra labai laikini, viskas yra susijęs su žmogaus atminties trukme. Žmogus greit pamiršta, kas yra pavojinga. Bet mes Europoje priešingai negu, pavyzdžiui, žemynų, tokiuose žemynuose kaip Afrika ir Amerika. Pažiūrėkite, kaip Akapulko sukasi. E, važiuoja žmonės šokti, dainuoti, nardyti ir panašiai. E, nors ten išpalių kaip ir nėra. Afrikoje panašių reiškinių galima pamatyti. Europoje to trūksta. Mes dėl saugumo, dėl savo demokratijos, dėl ES turime labai daug problemų. Todėl dabar yra būtina daryti spaudimą savivaldybių uh, atstovams, kad jie labiau stengtųsi plėtoti turizmą. Aš siūlau ir aš e, dabar kreipiuosi visus kolegas, kurie bando apginti mūsų žemynų turistinę vertę. Bandykite plėtoti uh, paramą Europai per, pavyzdžiui, Europos kultūros sostinės arba per Europos sporto renginius. Mes tą galime daryti skirtingose valstybėse narise, galime dirbti pagal tematiką, pavyzdžiui, pakrančių turizmas, kaimo turizmas, kalnų turizmas ar panašiai, ar biologinės įvairovės turizmas. Taip pat galim pagalvoti apie tuos uh, kelioninius maršrutus, pavyzdžiui, pagal kulinarinį paveldą ar pagal vyno kelius. Ir uh, tada, o, bet nereikia, kad būtų taip, kad ES nustatytų turizmo mokestį, ar mokestį už Portugalijos peizažą, ar kelių mokestį Marselėje. Mes e, supraskime, kad galime turizmą plėtoti ne, e, neišleisdami pinigų. Ir aš e, girdėjau, ką jūs sakėte dėl informacijos plėtimo ir panašiai. Ji gali mums tarnauti kaip bazė. Ačiū. Danke sehr. Jetzt... Labai ačiū. Ir skirpos. Ja. Θα μιλήσω, I will speak in Greek too. Aš kalbėsiu graikų kalbą. Uh, είναι πολύ ενδιαφέρον το manifestas. Ačiū. Šis manifestas, kuris šiandien mums buvo pristatytas, labai įdomus. Tai yra visų turizmo sektoriuje dirbančių organizacijų bendras darbo rezultatas. Ir mums, Europoms institucijoms, šiame manifeste uh, yra išsakomas e, e, raginimas daryti viską, ką galima, kad Europa išliktų patraukli e, lankytojams vieta. Tokioms valstybėms, kurios išgyvena krizę, kaip mano valstybė, turizmas yra tas rytis, pagrindinės rytis, kurioje galime prikurti naujų darbo vietų. Ir dabar, kadangi kalbame apie krizę, galiu pasakyti, kad Lesbos salos meras kreipėsi į Libę komitetą praeitą savaitę 400 tūkstančių pabėgėlių ir migrantų per 30 e, tūkstančių gyventojų salą pravažiavo. Todėl Lesbo salos meras kreipėsi į komitetą ir aiškiai pasakė, kad tiek daug žmonių įsikūrimas tose salose, toje saloje e, tik pirmosiomis dienomis nebuvo problema. Prieimimo centrai yra, ta sala išlieka ir toliau e, traukimo taškas. Sumažėjo gal tik tai e, nedideliu procentu migrantų skaičius, bet tos salos viešbučiai ir turistiniai objektai iki šiol yra labai populiarūs. Visi viešbučiai yra rezervuoti. ES piliečiai parodė, kad važiuodami į Lesbos salą, jie išlieka solidarūs su ta sala. Tai yra pats geriausias solidarumo demonstravimas būdas, tai padeda vietos bendruomenėms išgyventi. Taigi, jeigu norime, kad Europa išliptų, išliktų stipri destinacija atostogoms. Supraskime, kad yra dar labai daug joje aspektų, kurie nėra pakankamai reklamuojami. Aš norėčiau porą dalykų paminėti, šiaip galėčiau daugiau kalbėti, nes laiko, bet laiko nėra. Kurdami dalymosi ekonomiką mes galime sukurti naują bazę. E, pastaraisiais mėnesiais sumažėjo 15 procentų įvažiavusių skaičius, o apsigyvenimo viešbučiuose procentas, atsiprašau, 15 procentų padidėjo turizmo skaičius, o, vie, o nakvynės viešbučiuose 3 procentai sumažėjo. Tai rodo, kad žmonės atvažiuoja, bet jie neįsikūrė viešbučiuose, tačiau vis tik jie vartoja toje saloje. Kalbėjote apie skaidrumą internete ypač, tinklo neutralumą. Tai yra labai svarbu, nes privalu užtikrinti, kad e, komentarai apie e, buvimą tose salose būtų e, pateikiami objektyviai. Demonto pranešime apie tai labai daug kalbama. Ir lieka tik vienas klausimas, kaip gali būti, kad tokia puikia ataskaita, kurioje yra aprašomi mūsų poreikiai, e, galėtų būti efektyviau panaudotas, kad mes išanalizuotumėm visas priemonės padedančias turizmo sektoriui atsigauti. Ačiū. Prieš suteikdama žodį svečiams, kad jie trumpai atsakytų, noriu vieną dalyką pridurti. Ponas Bowler sakė, bilietų pardavimas yra problemas ir panašiai. Prieš aštuonis metus, prieš aštuoneris metus Europos parlamentas jau prieėmė sprendimą. Prieš dešimt metų buvo priimtas trečiasis geležinkelių paketas. Ten buvo kalbama apie bilietų pardavimą, apie europinį bilietą ir panašiai buvo iškelta mintis, kad turėtume leisti dviračius pasimti į traukinius, net į greituosius traukinius, tačiau taryba tam pasipriešino. Buvo kažkokia nuostata tame dokumente, kuri nepatiko tarybai ir jie sakė, kad tai trukdys geležinkelių geram veikimui. Ir tas e, paketas nebuvo įgyventas. Europos parlamentas nuėjo labai toli, bet Europos komisija ir valstybės narė su tuo nesutiko. Jos turi kažką dabar daryti. Taigi dabar turime pabandyti padaryti dar didesnį saugimą, spaudimą. E, dviratininkų turizmas klesti. Milijardų daugiau dviračiais keliauja negu kruiziniais laivais. Kruiziniai laivai irgi yra labai gerai, kaip ir visų kitų rūšių turizmas. Uh, bet jeigu Venecijoje išauktų tų kruizinių laivų skaičius, tai jai būtų padaryta didelė žala. Aš norėčiau, kad apie tai jūs išsakytumėte savo nuomonę. Bendrai turizmas yra palankus reiškinys, tačiau pasirūpinkime, kad ne tik turistams jis būtų naudingas e, miestai ir kaimeliai, kuriuos aplanko turistai, taip pat turi iš to pasipelnyti. Dabar suteikiu žodį jums atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, mes E, sutinkame pateikti dokumentą raštu, e, kuriame bus atsakomi visi klausimai, tačiau noriu padėkoti Jums už e, palaikymo žodžius ir dar labiau būsime dėkingi, jeigu palaikymo veiksmų imsitės. Dabar aš jau norėčiau išsakyti susirūpinimą dėl to, kad Europos komisijoje įkurtas atskiras skyrius turizmui nėra uh, pakankamai aprūpintas, neužtenka nei žmonių, nei biudžeto, o tai yra trečia pagal reikšmę verslo rušis ES. Aš manau, kad čia turėtų e, atsakingiau būti padėtis įvertinti, norim kreiptis į parlamentą, kad būtų padaromas spaudimas komisijai e, turizmo skyriaus biudžetui padidinti ir turėtų Karlo Koraca komanda uh, E, būti sustiprinta. Karlos Karaca yra čia, šioje salėje šiandien. Idėjų jiems netrūksta, jiems reikia tik tai priemonių tęsti visus veiksmus, kuriuos mes e, pristatome parlamentui ir norime, kad jūs juos paremtumėt. I'd like to echo Eduardo's remarks. Norėčiau pakartoti Eduardo pastabas ir kolega iš Prancūzijos e, pasakyt, e, kalbėsiu prancūziškai, nors nelabai gerai kalbu, tačiau e, nors mokiausi Provence, tačiau angliškai kalbu todėl, kad labai formalus ten buvo tas mokymas, mes labai neformaliai rengėme šį manifestą. Aišku, kad reikėtų visomis kalbomis jį paskelbti, tačiau kad jis būtų ne tik e, veiksmų pagrindas Bruselėje ir čia parlamento nariai gali suvadinti svarbu vaidmenį. Kas svarbu tame manifeste? Jis turi kalbėti jūsų regionui apie tai, kokių priemonių jiems reikia. Jeigu galėtume parašyti rezumė vietos kalba, tai būtų pagrindas dialogui su vietos e, organizacijomis ir padėtų spręsti tas problemas, kurias jūs minėjote. Ačiū, prezident Dembaran. Aš prisidės prie to, ką sakė kolegos. Taip, turime puikių galimybių, turime galvoti apie potencialą. Ta šimta milijonų mili, turistų, kuriuos, kurių galėtų sulaukti Europos Sąjunga. Tai reikia e, strategijos, nes dirbame daug vietos lygių, tačiau mums reikia strategijos, kad pasirenktume toms galimybėms priimti šimtą milijonų turistų. Aišku, kad mokymai yra labai svarbu mūsų strategijai, kad patenkintume tuos naujus klientus. Na ir taip pat aš norėčiau padėkoti ir Europos parlamentui už jūsų domėjimąsi, jūsų darbą šioje srityje, taip pat ir komisijai, su kuria dirbame kasdien. Ir mums reikia jūsų paramos plėtojant šią strategiją. Adam Bodo. Norėčiau pagalvoti, pakalbėti apie problemą, kurią iškėlė ponas Nilsenas dėl finansavimo Kai kalbame apie finansavimą Europos lygmenių turizmui, tai kalbame apie 1-2 milijonus eurų. Žinau, kad e, jūs norite daugiau išteklių gauti transportui, tačiau kalbame apie milijardus, o čia kalbame apie kelis milijonus, kurie ir taip apkarpomi. Turėtumėte žinoti, kad regionų e, direktoratas e, neskatina regionų leisti lėšų turizmui. Tai turi pasikeisti. Turizmas turi specifinę užduotį. Regionai turėtų būti raginami ir remiami plėtojant turizmą. Ačiū. Kristina Nunijas. Ačiū, pane pirmininkė. Paskutiniai žodžiai, kurie susiję su tvarumu ir konkurencingumu ir sezoniškumu. Sezonų turizmas zenų išplėtimas e, yra labai svarbu ir čia manifeste apie tai nedaug kalbama, tačiau ponios Demontė pranešime daug kalbama, mes galime pateikti daugiau informacijos taip pat. Kalbant apie finansinę paramą, tai svarbiausi žodžiai būtų ilgalaikis požiūris e, ekonominio turizmo, e, turizmo tvarumo prasme. Todėl reikia daugiau išteklių skirti strategijai. Aš sutinku, kad reikia keistis gerą patirtimę tarp regionų, kurie nusprendė investuoti į turizmą kaip išmanę specializaciją, nes tai yra sąlyga, kaip pasinaudoti regionų plėtros fondais. Mes pradėjome keistis tą gerą patirtimį, tačiau mums reikia paramos, nes mums trūksta daug informacijos. Nors neseniai ir paskelbtas tyrimas Mums reikia daugiau informacijos apie tai, kas vyksta. Aš su savo kolegomis, kurie rengė manifestą, dėkojame Jums dar kartą už Jūsų paramą. Taip ir paskutinė prelegentė. Aš noriu padėkoti Jill Evans ir Deirdre Kloon už tai, kad jos pabrėžė kvalifikacijos, įgūdžių ir mokymo svarbą šiame sektoriuje vis dar yra čia problemų. Aš manau, kad mums reikia bendrų veiksmų. Visiems kartu veikti komisijai, įvairių direktoratų, taip pat ir Europos parlamento ir socialinių partnerių iš įvairių turizmo sektorių dirbti kartu. Kaip sakiau, yra daug priemonių, iniciatyvų ir projektų, tiesiog reikia juos visus apjungti Mūsų socialiniai partneriai iš restoranų sektoriaus daug dirba su Europos pameistrystės alijansu, e, kuriame svetingumo įgūdžių pasą. Kai kuriuose šalise taip pat pabėgėlius stengiamės įtraukti į darbo rinką, kai kuriuose šalise. Taigi daug iniciatyvų yra, reikia to pasiremti ir E, taip pat užtikrinti, kad žmonės liktų dirbti sektorėje, kad jam mėgtų darbą tą ir darbo sąlygos būtų tinkamos. Ir paskutiniai žodžiai. Galbūt žinote, kad vienas iš turizmo pagrindų yra tai, kad žmonės turėtų laiko ir pinigų vykti atostogauti. Todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 16, 16 metai yra TDO e, konvencijos dėl apmokamo atostogų 80-osios metinės. Tai buvo pirmoji TDO konvencija dėl apmokamo atostogų. Ir mūsų profsąjungos, e, profsąjungo alijansas 24 birželio e, Europos ekonominio ir socialinių reikalų komitete rengia tam tikrą renginį. Labai ačiū dabar ir komisija turi progos pasisakyti. Karlo Koratsa, prašom, žodis Jums. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū iš Europos parlamento komitetui už paramą ir skatinimą, kurį jūs išsakėte mums, kad mes dirbtumėm geriau ir efektyviau. Ir Europos komisija su dideliu entuzijazmu prieėmė šį manifestą, tai gerokai palengvina mūsų darbą ir leidžia geriau suprasti, kokie yra e, turizmo verslo interesai. Taip pat su pasitenkinimu turiu patvirtinti, kad šio turizmo srities ir Europos komisijos prioritetai dažnai sutampa, taigi bus lengviau mums savo pastangas koncentruoti. Kaip žinote, prieš keletą savaičių, balandžio penktą dieną, įvyko labai aukšto ligmens renginys. Jūs e, taip pat dalyvavote, ponė Kramerijame ir ten buvo taip pat pakviesta labai daug Europos parlamento narių. Dalyvavo ir trys komisijos nariai, ne tik atsakingasis už pramonę ir verslą, e, ir, bet ir komisijos nariai atsakingi už užimtumą ir švietimą, turiu galvoje ponė Tysin, taip pat regionų fondų atstovė e, ponė Kredo. Aš manau, kad šis renginys buvo labai svarbus e, politiniu požiūriu. Mes pademonstravome, kad e, turizmą vertiname kaip horizontalę sritį, todėl skirtingos tarnybos turi bendradarbiauti. Be to mes puikiai suvokėme, kokia svarbi yra e, turizmo plėtra ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Europos komisija taip pat suvokė, kad turizmo sektorius yra E, perspektyviausias, galvojant apie jaunimo užimtumo gerinimą. Ir e, taip pat e, apie bendrą užimtumo didinimą. Aišku, galėtų Europos komisija dar daugiau padirbėti, bet naudojama resursus, kurie jau yra suteikti, mes turėtumėm geriau panaudoti Europos biudžeto fondus ne tik struktūrinius fondus ir sanglos fondus. E, visa tai yra numatyta Junkerio plane. Jo logika tokia ir yra. Ten kalbame ne tik apie strateginės investicijas, bet ir dabartinių fondų geresnį panaudojimą biudžete. Dabar manau, kad e, labai svarbu ir patiems regionams keisti darbo įpročius, nes galų galegi regionai priima galutinius sprendimus, e, kaip bus panaudotas ES biudžetas. Aš e, girdėjau, kad regionų plėtros komisijos narė turėtų suteikti daugiau informacijos apie e, konkrečius fondus paskiriamus turizmo sektoriui. Ta pati, e, apie tą patį kalbėjo ir ponė Tysen. Ji kalbėjo apie socialinį fondą, Erasmus Plus jaunimo garantiją, visą eilę priemonių, kurios turi tarnauti turizmo sektoriaus poreikių tenkinimui. Ir e, taip pat galiu Jūs patikinti, kad e, yra labai konkrečių komisijos sprendimų. Kosme biudžetas 2017 metų yra skiriamas tam ir taip pat e, yra nurmo, švietimo biudžete numatyta finansavimo turizmo sektoriui. Kai kalbame apie bendradarbiavimą su turizmo sektoriuje, suprantame, kad e, tai yra būtina. Ir taip mes galėsime užtikrinti e, besimokančiųjų geresnį judėjimą, pavyzdžiui, iš pietų į šiaurę arba į tas rinkas, kuriuose sezonai yra labai svarbus elementas. E, orientuojamės į jaunus žmonės, kurie ieško darbo, ypač Europos pietuose. Dėl dalymosi ekonomikos. Kaip žinote, komisijos narė Bienkovska paskelbė pagrindinės gairės, kurios turėtų birželio mėnesį būti paskelbtos. Yra atliktas tyrimas kartu su sektoriumi. Mes puikiai suprantame, kad egzistuoja vidaus rinkos funkcionavimo problemų E, jos yra susijusios ne tik su verslininkų judėjimo laisvė, bet ir su konkurencijos e, vienodų sąlygų užtikrinimu. Tai yra būtina, jeigu norime užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą. Kaip tik dabar pradedame tyrimą apie mokesčių poveikį, ne tik vietos mokesčių, bet bendrai mokesčių poveikį turizmo sektoriui ir galimybę pritraukti naujas investicijas į turizmo sektorių. Ir kai turėsime išvadas, pristatysim jas ir šiam komitetui, ir komisijos nariai, aišku. Be visiškai pritarėm tam, kas buvo pasakyta dėl e, saveikumo. Turime sukurti bazę, kuri leistų daugiau pritraukti turistų e, iš ne tik ES, bet ir iš trečiųjų šalių. E, jūs žinote, kad Europos komisija paskelbė e, rodiklių, indeksų e, E, sistemą, kuri leis lyginti e, skirtingai, veik, e, skirtingai dirbančius regionus. EDIS sistema prieš kelias dienas buvo suteiktos premijos tiems regionams, kurios reikiamus rodiklius sėkmingai pritaikė. Ta sistema mes tobulinsime, mes ją toliau remiame, bet taip svarbu užtikrinti, kad ir turistinės vietovės bendradarbiautų su mumis ir norėtų teikti reikalingą informaciją. Dėl mobilumo, kaip jau sakė šis komitetas, e, būtina galvoti apie e, kovą su klimato kaita ir apie e, ekologiškumą. Pono Junkerio planas, man atrodo, numato galimybės investuoti į energijos taupimą Ir tai bus naudinga ir toms pramonėms šakoms, kurios e, yra paralelinės tarsi reikšmės energetikos požiūrių. Kalbant apie strategiją, komisijos narė čia buvo atėjusi, todėl aš nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Kaip tik dabar rengiamas veiksmų planas, jos tikslas sukurti uh, turizmo, kultūrinės ir kūrybinės pramonės sinergijas ir iš jų išgauti visą įmanomą vertę. Dedame daug e, jėgų tai sričiai. Dar kartą ačiū. Labai ačiū. Na ir dabar suteiksiu žodį turizmo e, darbo grupės pirmininkui. Jis pateiks baigiamasias pastabas. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos ir kolegės. Įvyko tikrai be galo naudinga diskusija. Kartais aš kritikuoju Europos parlamento tvarką kad e, parlamento nariai e, daug kalba apie svarbius dalykus ir tai neturi jokių pasiekmių, niekas neįgyvendinama. Dabar gavome užduotį, žinome, ką reikia padaryti. Jau daugiau kaip vienerius metus aš su kolegomis dirbau rengdama šį manifestą, e, šią deklaraciją. Ir jūs manęs paprašėte būti tarpininku tarp politikos ir e, šio sektoriaus. Ir iš tikrųjų gavau įvairių rekomendacijų. Norėčiau imtis iniciatyvos, kreiptis į nacionalinės institucijas bei komisarą Navrašič. Mes turime e, pasiekti, kad į mokymo E, programas mokyklas irgi būtų įtrauktas turizmas. Mokiniai mokosi daug įvairių dalykų, tačiau e, daugelie šalių turizmas nėra įtrauktas į mokymų programas mokyklose, taip neturėtų būti. Dėl statistinių kategorijų, vėlgi čia irgi reikia iniciatyvos. Tai mums padėtų geriau suprasti, kiek darbo vietų sukūriama šioje, e, šiame sektorija, koks, kokios pajamos čia generuojamos pritariu ponui Nilsen. Yra būtinas dialogas ir bendradarbiavimas tarp atskirų Europos parlamento komitetų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad turėtumėm bendradarbiauti ir su regionų komitetu, parengti studiją, kurią galėtumėm pasinaudoti visi. Aš noriu padėkoti pirmininkui ir kitiems parlamentarams. Uh, Iš anksto Jums dėkoju. Būtų labai gerai, jeigu ir kiti komitetai, pavyzdžiui, Leiba komitetas paskelbtų deklaraciją arba pareiškimą, pavyzdžiui, apie tai, kokių problemų kyla vizų srityje, bendradarbiaujant su JAV. Libė komitetas galėtų šioje srityje padirbėti, su, suvienyti jėgas ir su mumis, nes ir mums tai aktuali problema. Koordinatorių posėdėje mes taip pat palėtėme šią problemą. Užmėgsime kontaktus su Libe komitetu šią problemą įspręsti. Dar vienas labai svarbus dalykas – tai yra biudžetas. Turizmui. E, biudžetą turizmui reikėtų padidinti. Tai be galo svarbu. Mūsų komitetas to reikalauja ir e, tokį reikalavimą reikėtų vertinti rimtai. Na ir galiausiai noriu paminėti vieną labai įdomią iniciatyvą. Dėl turizmo sostinių Europoje. Su kolega Santander ir kitais kolegomis iš manifesto komandos jau apie tai kalbėjome. Tai galėtų tapti bendra turizmo sektoriaus ir ES institucijų iniciatyva. Čia reikėtų siekti horizontalaus bendradarbiavimo. Ponas Koreca ir jo vadovaujamas padalinys visiškai neseniai um, surengė renginį, kur dalyvavo ir trys komisarai. Ir jie taip pat pareiškia, kad reikia skatinti tokį bendradarbiavimą. Kartu su komisaru Navrašič aš organizavau vieną renginį e, kartu su pagrindų e, deklaracijos kitais rengėjais. Taigi jau minėjau, e, būtų labai gerai gyvendinti tokią iniciatyvą kaip Europos turizmo sostinės gal ir kairieji, ir dešinieji, o netgi ir žalieji galėtų mus paremti įgyvendinant šią iniciatyvą. Gal ir kitos frakcijos prisidėtų. Manau, kad tai būtų svarbus mūsų kadencijos pasiekimas. Kiekvienais metais kažko, kažką būtų galima paskelbti Europos turizmo sostinę. Ir ta sostinė galėtų susilaukti ir finansinės paramos. Uh, Baigdamas dar kartą dėkoju už bendradarbiavimą Ursulę ir aš. Susitarėme, kad per kitą task force susitikimą įvardinti visas lėšas, kurios reikalingos turizmo finansavimui. Tai būtų tikrai svarbu. Uh, Tuomet būtų aiškiau, e, e, kokie fondai egzistuoja, kokiu lėšų dar reikia. Na ir štai dabar paskutinė mano pastaba. Rytoj vakare įvyks dar vienas svarbus renginys ir visus jūs ten irgi kviečiu. Kalbu apie Kinijos ES bendradarbiavimą turizmo sektorija. Dabar mes sukūrėme naują bendradarbiavimo formą su Kinija. Ir rytoj vakare apie tai ir kalbėsime. Eduardo Santander labai, ir kiti prie to labai prisidėjo. Taigi bus kalbama apie bendradarbiavimą tarp Kinijos ir ES. Jeigu jūs tai irgi domina, kviečiu atvykti. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju. Noriu padėkoti visiems, kurie e, pateikė pranešimus, kurie dalyvavo diskusijoje. E, pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams už tai, kad jie dirbo 10 minučių ilgiau negu buvo numatyta. Dar kartą labai ačiū visiems, geros dienos visiems, baigiame rytinį posėdį. Dankeschön.